Good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai. Dėkuoju, kad šiandien susirinkote į Regionės plėtros komiteto posėdį. Šiandien turime mūsų posėdį iš dviejų dalių. Pirmoji dalis yra skirta rinkimams Turime išrinkti naują regionų plėtros komiteto biurą, pirmininką ir pirmininko pavaduotojus. Aš kol kas e, atlieku laikinai pirmininko pareigas einačio asmens vaidmenį pagal taisyklės, o pasitraukiantis, nueinantis pirmininkas pirmininkaus pirmai daliai šio posėdžio. Pirmiausiai skelbiu posėdžio Pradėta. Antra. Aš jau pasakiau, koks yra tikslas pirmosios posėdžio dalies. Ir trečia. Pirmiausia, mes rinksime komiteto pirmininką, po to keturis pirmininko pavaduotojus. Vieną po kito. Kiekvienas iš jų bus renkamas atskirai. Prašau Pasiruoškite korteles, jeigu prireiktų balsuoti elektroniškai. Ir jeigu viskas aišku, galime pradėti. Pradėti nuo pirmininko rinkimų. Regi komiteto pirmininko rinkimų. Turime kvorumą. Yra daugiau negu pusė komiteto narių. O dabar paprašysiu koordinatorių politinių frakcijų nominuoti kandidatus į regio komiteto pirmininko vietą kitai kadencijai. Ponas Van Milterbungas. Ačiū, man labai malonu, kad mes turime kandidatą. Mrs. Mielofa, ji jau yra pirmininkavusi mūsų komitetu ir jinai yra pasirengusi pusantrų metų ir vėl pirmininkauti Taigi mūsų kandidatė yra ponė Mėlova. Ačiū. Ar būtų kitų nominacijų? Ne. Dėkoju. Dėkoju. Leiskite man pasakyti porą žodžių. Prieš du su pusę metų, dviejų su pusę metų jūs išreiškėte man savo paramą, visiškai manęs nepažindami. Dėkoju Jums už tai. Aš jaučiau tą paramą per tuos dviejų su pusę metų, jaučiau paramą iš visų kolegų, iš visų politinių frakcijų. Ačiū, man buvo didelė garbė ir malonumas dirbti kartu su Jumis. Ir aš pasistengsiu padaryti viską, kas mano jėgoms, toliau dirbdama remdamas jūsų visų patirtimi, nuomonė ir politinėmis pozicijomis. Dėkuoju ir sėkmės mums visiems. Ačiū. Tęsėme toliau. Jūs net nežinote, koks yra ilgas rinkimų scenarius. Bet dabar periname prie kitos scenarijos dalies, tai yra pirmininko pavaduotojai. Pradėsime nuo pirmojo pirmininko pavaduotojo rinkimų. Kviečiu politinių frakcijų koordinatorius nominuoti kandidatus. Prašau, ponas Vanisteroj. Sveikinimai visų pirma. Manau, kad mes puikiai bendradarbiausim ir tęsim savo darbą. Dėl kandidato. Tai yra už mane sėdintis asmuo. Joachim Zeller, tai yra e, mūsų kolega iš Vokietijos. Aš jį nominuoju į pirmojo vicepirmininko postą. Esate tikras, kad tai yra nominuojama pirm, pirmojo vicepirmininko postui? Taip. Taip, ta informacija teisinga. Aš tik pasistengsiu sutaupyti laiko. Aš tikiuosi nominacijų pirmojo vicepirmininko postui. Pone Mišel. Visų pirma, sveikinu, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad ir toliau puikiai bendradarbiausime. Mes siūlome poną Jomačiai kaip, pirmai, kaip antrąjį vicepirmininką. Atsiprašau, į pirmojo vicepirmininko postą nominuojame šią asmenį. Gerai. Galiausia turime nominacijas į pirmojo vicepirmininko vietą. Ar būtų dar siūlomų kandidatūrų į pirmojo vicepirmininko vietą mūsų komitete? Ne, daugiau nematau siūlymų. Sveikinimų ponui, oma, pona Omaržiai. Dabar galime sutaupyti šiek tiek laiko ir einame iš karto prie antrojo vicepirmininko nominacijos. Taip, vardas Jochim Zela iš Vokietijos. Jau jis buvo paskelbtas. Ačiū, ar būtų kitų nominacijų? Ne. Tuomet ponas Zeller sveikinimai jums. Prašau užimti vietą čia prezidime. Dabar rinksime trečiąjį vicepirmininką. Ar paskelbsite nominacijas, prašau? Paskal, Paskal Alimon, mūsų kolega iš Belgijos, noriu jį nominuoti šiai pozicijai. Ar yra kitų nominacijų? Į trečiojo vicepirmininko poziciją? Ne. Pone Ariman, sveikinimai Jums. Prašau užimti vietą regi komiteto biure. Toliau renkame ketvirtą vicepirmininką. Pone Kreel. Taip, žinoma, pirmiausia, sveikinimai jums ir pirmiesiems trims vicepirmininkams. Mūsų frakcija e, su pasididžiavimu siūlo Andžiai Puseliną. Kaip ketvirtą vicepirmininką, manau, kad jis puikiai tiks į jūsų komandą. Ar yra kitų nominacijų? Į ketvirto vicepirmininko postą. Ne. Ponas Kuculino, sveikinimai jums. Prašau žimti vietą komiteto biure. Pone Van, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė, už suteiktą žodį mūsų frakcijos vardu. Žinoma, norėčiau pasveikinti pirmininkę ir visus vicepirmininkus. Visiems, visus jos remiame. Tik noriu pasakyti, kad mes nesame patenkinti lyčių lygybę e, šiuose rinkimuose. Europos parlamente tikrai labai prastai laikomasi lyčių pusiausviros. O 2017 e, metų programoje yra prievulė laikytis lyčių pusiausviros. Tik tai viena moteris iš penkių asmenų, tai tikrai netitinka lyčių lygybės, lyčių pusiausvaros reikalavimo. Dėl to mes turėtume apžvelgti situaciją tiek šiame komitete, tiek kitose komitetuose siekiant, kad lyčių pusiausvaros planas būtų tinkamiau gyvendinamas. O kol kas sveikinimai remiame visus kandidatus. Dėkuoju. Noriu priminti Regio komiteto nariams, kad ponia Vana atstovauja Regio komitetui specialioje grupėje skirtoje lyčių lygybei. Dėkuoju už jūsų pastabą. Tikiuosi, kad kit, kitame koordinatorių posėdėje vasario mėnesį mes galėsime aptarti šią jūsų pasiūlytą temą, tai yra planuoti e, lyčių pusiausviros e, planą regi komitete. Ar dar būtų pastabų? Ne. Tęsėme toliau mūsų darbo atvarkę. Tai yra įprastinis, eilinis regi komiteto posėdis. Pradėsime nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Ar būtų pastabų? Ne. Tvirtiname darbo tvarkę. Pradėsime nuo posėdžių protokolų tvirtinimo. Pirmiausia, 3 spalio 2016, lapkričio 8 2016, 90 lapkričio 2016 ir 29 lapkričio 2016 metų. Tie protokolai yra interneto tinklapė, kaip buvo nuspręsta. koordinatoriai rekomenduoja, kad 29 lapkričio ir 11 sausio buvo išplatinti elektroniniu paštu mūsų nariams iš karto po tų posėdžių. Jeigu nėra komentarų, jeigu nėra prieštaravimų, siūlau koordinatorių posėdžių protokolus ir rekomendacijas laikyti patvirtintomis. Kitas punktas darbo atvarkėje pirmininkės pranešimai. Svarbiausias mano pranešimas jau padarytas, aš jau jį pateikiau. Aš jau pasakiau, kaip man malonu ir kokia man didelė darbė, garbė dirbti su jumis. Bet turiu dar vieną pranešimą, kuris susijęs su mūsų kasdieniniu darbu. Turiu jūs informuoti, kad 29 lapkričio Regi patvirtino pranešimų, dviejų mūsų pranešėjų dėl tiesiekuros pranešimo skirto struktūrinių reformų paramos programos, programą. Didžiulė dauguma tam pritarė, taip pat mes nutarėm pradėti tarp institucinės dėrybą su taryba ir komisija ir patvirtinti įgaliojimą ir įgaliojimus ir parlamento dėrybinės grupės sudėti. Pirmasis trilogas dėl SRSP vyko 11 sausio 2017. Dėrybos pradėjo, prasidėjo gero bendradarbiavimo dvasijoje, atsižvelgiant į reglamento patvirtinimą Posėdžio metu buvo išsiaiškinti panašumai ir skirtumai mūsų pozicijų ir pagrindiniai klausimai jau buvo iškelti pir pirmojo pasikeitimo nuomonėmis metu. Regis sekretas pateikė pasiūlymą ir diskusijos buvo pradėtos dėl pagrindinių klausimų parlamento įgaliojimo, apimant veiksmus ir programas, darbo programų įgyvendinimą ir taip pat e, programos parlamentinį tikrinimą. Pirmo posėdžio metu mūsų dalyviai sutarė dėl daugelio klausimų, kurie turėtų būti perkelti techninius posėdžius, kad būtų galima pasirenkti kitiems posėdžiams. Kitas politinis trilogas yra numatytas 25 ar 31 sausiu šių metų ir mes pateiksime jums ataskaitą apie tos posėdžius kito mūsų komiteto posėdžių metu. Tai tiek apie SRSP programą ir vykstantį trilogą su taryba ir komisija. Ar būtų komentarų? Ne? Einame toliau. Nagrinėsime nuomonės projektą, kurį parengė mūsų pranešė ponė Breso. Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratesimas ir techninių patobulinimų e, įdėgymas, kalbant apie to fondo be Europos investavimo konsultacijų centro veiklą. Žodis Jums, ponė Bresu. Ačiū pirmininkė, dar kartą norėčiau Jūs e, pasveikinti su išrinkimu. Pereisiu prie italų kalbos. Pirmininkė, kolegos, norėčiau Jums trumpai pristatyti tą darbą, kurį atlikau nagrinėdama e, Europos strateginių investicijų fondo veiklos pratesimo klausimą. E, kalbėsiu apie tuos klausimus, kurie yra susiję konkrečiai su mūsų e, komitetu. Taip pat noriu suteikti galimybę kolegoms pateikti pasiūlymų ir komentarų. ESIF turėjo teigiamo poveikio Europos ekonomikai. Manau, kad e, tas fondas yra naujas išeities taškas ES, nes e, iš jo galima teikti e, viešąją paramą privačioms investicijoms, kurios gali būti labai naudingos krizės laikotarpiu. Todėl labai svarbu, kad šio fondo veikla būtų tesiama ir ateityje. To nori komisija. Aš taip pat esu įsitikinusi, kad mes turėtume įkvėpti naujos gyvybės tam fondui, skirti lėšų ir taip pat atlikti reikiamus patobulinimus tose srityse, kur buvo nustatytos problemos arba tose srityse, kurios buvo kritikuojamos. Bet žinoma, dėl, dėl šio fondo neturi nukentėti kitos programos ir iniciatyvos. Jos taip pat yra svarbios mūsų piliečiams ir mūsų darbui šiuo Europoje labai sudėtingu laikotarpiu. E, vis dar yra nagrinėjamas nuo savų išteklių klausimas, kuris turėtų mums suteikti galimybę padidinti finansavimą ir investicijos Europos Sąjungoje. Aš vis dėlto bandžiau dirbti labai tiksliai ir e, įsikišti tik ten, kur to būtinai reikia. E, stengiausi per daug nekeisti to sudėtingo teksto, prie kurio jau kurį laiką dirba įvairūs komitetai. Tai yra reglamentas e, ir aš pateikiau keletą pasiūlymų dėl pakeitimų, tikiuosi, kad kolegos jiems pritars. Taip pat tikiuosi, kad pritarsite ir ekono ir biudžeto komiteto pakeitimams, kai dėl jų bus balsuojama. Aš taip pat stengiausi pakalbėti apie sąsajas tarp ESIF ir struktūrinių fondų. Žinoma, šie fondai skiriasi, jų tikslai skirtingi. Vienas fondas labiau susijęs su investicijomis, kiti labiau siejasi su politikos tikslais. Tačiau jie turi ir sąveikauti. Todėl reikia koordinuoti iš jų skiriamą finansavimą ir taip užtikrinant ekonominę ir teritorinę bei socialinę sanglaudą. Taigi mes turime užtikrinti šių priemonių papildomumą ir taip pat reikėtų dirbti su kitų reglamentų tekstais, pavyzdžiui, reglamento dėl apskaitos tekstų, nes jeigu tekstai per daug skirsis, bus sunku atitinkamai pritaikyti fondus. E, norėčiau akcentuoti, kad šioje srityje yra būtina pažanga, kad e, užtikrintume geresnę ESIF investicijų geografinę pusiausvyrą. Neman, aš nesakau, kad mums reikia e, valstybėms nustatytų kvotų. Mes čia kalbame apie privačias investicijas, reikia užtikrinti tų kok, investicijų kokybę. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu turėtume daugiau priemonių tose sritise, kur To labiausiai reikia, jeigu ten būtų teikiama geresnė techninė parama, techninės konsultacijos, tai būtų labai naudinga, tas fondas būtų atviras, mes siektume kokybės ir tai užtikrintų daugiau galimybių dalyvauti e, toms valstybėms narėms, kurios iki šiol gana vangiai dalyvavo. Taip pat reikia užtikrinti ir tikrą papildomumą, mm, iš fondo remiamų projektų papildomumą. Ir manau, kad to galėsime pasiekti, jeigu bendradarbiausime su vietinėmis nacionalinėmis regioninėmis investicijų platformomis. Tai reiškia, kad e, jeigu norės, ne tik didelės, bet ir mažos valstybės narės galės turėti investicijų platformas tos investicijų platformos gali būti labai naudingos priemonės, geriau pritaikytos prie vietos poreikių, jos būtų lankstesnės ir padėtų geriau pritraukti vietos išteklių. Mes, pavyzdžiui, žinome, kad gerai veikia mažoms ir vidutinėms įmonėms skirti fondai, e, yra pritraukta privačių investicijų ir valstybės labai puikiai pasinaudoja esi fondais, nors 60 procentų investicijų turėtų būti privačios. E, labai svarbu taip pat dirbti su mm, institucijomis, e, lėšų teikėjais. To bendradarbiavimo reikia, kad ESIF fondas veiktų. Tame fonde numatytos priemonės yra sudėtingos, finansinių mm, priemonių ir struktūrinių fondų panaudojimas turėtų suteikti galimybę mums koordinuoti įvairių e, priemonių naudojimą. Kolegos turbūt prisimena, kai pas mus lankėsi atokiausių jūrinių regionų asociacijos pirmininkas, jis sakė, kaip svarbu, kad struktūrinių resif fondų lėšos būtų bendrai panaudojamos įgyvendinant svarbius didelės apimties projektus. Svarbu, kad tarp šių priemonių vyktų konvergencija, kad jie nebūtų naudojami atskirai. Taigi tokie yra pagrindiniai mano pranešimo elementai. Žinoma, kolegos turi tekstą, matote ir pakeitimus, iš jų konkrečiai matysite, ką aš siūlau. O dabar esu pasirengusi išklausyti uh, E, to, ką kolegos pasakys dabar ir esu pasirengusi pakeisti atitinkamai tekstą. Ačiū. Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Ponas Deutsch. Ačiū pirmininkė. Kolegos, noriu ne, ne vien formalumo dėliai, bet nuoširdžiai pasveikinti pirmininkę ir vicepirmininkus su išrinkimu. E, linkiu Jums e, sėkmės dirbart, dirbant artimiausius dviejus su pusę metų. O dabar perinu prie ponios Breso pranešimo projekto. Jums leidus norėčiau sureaguoti jos idėjas. E, aš kalbėsiu Europos liaudės partijos frakcijos vardu. E, visų pirma, noriu pasakyti, kad ESIF praėjus vieneriems metams nuo jo įgyvendinimo pradžios pasiekė tą etapą, kai Europos komisija Mm, teikia pasiūlymą pratesti šio fondo galiojimo trukmę, didinti jo lėšas ir didinti paramą aplinkos projektams. Ką visa tai reiškia? Mūsų nuomonė tai reiškia, kad niekas išsamei neįvertino, kaip veikė ESIF per pirmosius metus. Yra daug neiškumo ir Europos komisija teikia šios pasiūlymus netlikusi išsamaus fondo rezultatų vertinimo. Komisija nori pratesti fondo galiojimą, didinti jo lėšas, plėsti tikslus ir visą tai komisija daro visiškai netlikusi išsamaus fondo vertinimo. Nei komisija, nei parlamentas neturėjo galimybės atlikti šio vertinimo. Tokia yra mano pirmoji pastaba. Antra pastaba. Paminėsiu tai, ką minėjo ir ponia Breso. Žvelgdamas į pranešimo projektą, matau jame nemažai gerų teigiamų pasiūlymų. Jiems pritarėme. Vienas svarbiausių dalykų, kurį mini ponia Breso, yra štai koks. ESIF ir investicijų planai, kurie lemia investi... lėšų panaudojimą. Jie nėra susijęti su geografija. Mes visi žinome, koks yra skirtumas tarp struktūrinių fondų ir ESIP. Žinome, kaip skiriasi tų fondų veikimo būdas. Žinoma, mes nesakome, kad uh, kiekvienai valstybei nariai mm, pagal ESIF turėtų būti numatytas, e, numatyta konkreti lėšų suma. Tačiau žvelgiant į tai, kaip veikia fondas, akivaizdu, kad e, kol kas jo pasiskirstimas geografiniu požiūriu nėra tolygus. Pakanka pažvelgti E, į projektus ir į valstybės narės, kurios įstojo 2004 metais, e, pamatytume, kad 90 procentų ESIF garantijų nu, skiriama toms valstybėms narėms, kurios įstojo Europos Sąjungą iki 2004 metų. Tai reiškia, kad po 2004 metų įstojusios valstybės narės turi galimybę panaudoti vos 10 procentų šių lėšų. Na tai nėra visiškai tikslus skaičiai. Bet ką visa tai reiškia? Jeigu pabandytume pasižiūrėti, kaip pasiskirsto finansavimas tenkantis vienam piliečiui, tai pamatytume, kad skirtumas yra dviejose šalių grupėse Tie skaičiai yra 20 tūkstančių asmenių ir 7 tūkstančių asmenių. Taigi 20 tūkstančių eurų, 20 tūkstančių e, eurų asmeniui gyventojui valstybėse nariuose, kurios įstojo iki 2004 metų ir 7 eurai tenkantis vienam gyventojui naujose valstybėse narėse. E, gerai, kad ponia Breso bando spręsti šią problemą. EPP taip pat norėtų pateikti pakeitimų, panašių pakeitimų. Toliau kitas dalykas, kaip didinti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą. Jos jau dabar aktyviau dalyvauja, tai yra teigiamas dalykas, ESIF pasiekė rezultatų šioje srityje. Dabar nenorėčiau teikti kokiu nors statistikos duomenų, bet žinome, kad turbūt nerastume ne vienos valstybės narės, kurios, kurioje mažos ir vidutinios įmonės nesudarytų ekonomikos stuburo. Tai reiškia, kad būtina remti šias įmonės, nes jos prisideda prie BVP didinimo visoje Europos Sąjungoje. Ir galiausiai paskutinė mano pastaba, tai taip pat minėjo ponė Bresu, kalbėdama apie struktūrinių fondų ir ESIF sąsąją. Galbūt tą sąsąją reikėtų labiau akcentuoti. Mes matome, kad struktūrinių fondų ir ESIF sąsaja, sąveika turi būti kaip galima stipresnė, tačiau tuo pačiu metu suprantame, kad čia kyla problemų ir tas problemas kaip tik ir lemia e, sinergijos nebuvimas ir e, skirtingo taikomo požiūrio e, skirtumai. Na, aš nesakau, kad tie du požiūriai, du metodai yra mm, netinkami. Tačiau problema ta, kad dažnai manoma, kad tie fondai, du fondai yra tarsi dvi alternatyvos. Žmonės naudojasi vienu arba kitu. Manau, kad e, reiktų suprasti, kad e, ESIF e, fondo galiojimo pratesimas ir jo išteklių didinimas tikrai niekada nereikš, kad ESIF galės pakeisti struktūrinius fondus dabar ar po 2020 metų. Ir mes regionų komitete, regionės plėtros komitete turime visi kartu su visomis frakcijomis pasakyti, kad sanglaudos politika yra numatyta sutartyje ir ji turi būti tesiama ir po 2020 metų. Ir tai yra mūsų pagrindinė prielaida, nuo kurios pradedame. O ESIF yra tik fondas, kuriantis pridėtinę vertę, bet tai nėra struktūrinių fondų alternatyva. Taigi tiek norėjau pasakyti, reaguodamas į ponios Breso pasisakymą. Tai yra EPP mm, mintis. Labai ačiū. E, sveikinu pirmininkę, vicepirmininkus ir tikrai jūsų dėka e, šiame komitete jaučiamės tarsi būtume viena šeima. Remiame pranešėją Breso, remiu jos pastangas. E, iš ties kalbant apie Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl struktūrinių investicijų pataisas, tai jas rengdami turime užtikrinti geresnį priemonių koordinavimą, sinergiją ir papildomumą. E, tokiu būdu nebūtų persipinimo tarp atitinkamų ES instrumentų, būtų sukuriama pridėtinė vertė, projektai atneštų daugiau naudos. Taip pat reikia akcentuoti, kaip svarbu e, bendradarbiauti su regioniniais ir tarptautiniais plėtros bankais ir institucijomis, kad pasiektume e, pridėtinės vertės. O e, nuolatinis investicijų rėmimas galėtų padėti sukurti atitinkamą platformą. Tai leistų uh, E, regioninių lygmenių surinkti lėšas, o Europos paramos centras ir toliau, e, Europos tiksliau parama turėtų būti didžiaja dalimi teikiama per Europos investicijų banką. Ji turėtų būti kiek galima tikslingiau nukreipta, ypač kalbant apie techninę paramą projektams skirtiems inovatyvioms priemonėms ir instrumentams. Didžioji dalis lėšų turėtų patekti smulkioms ir vidutinėms bendrovėms bei viešoms ir privačioms partnerystėms ir e, konsultacijas teikiančioms struktūroms. E, svarbu didesnį dėmesį skirti toms valstybėms narėms, kurių finansų rinka dar nėra pakankamai gerai išplėtota. Uh, Na, o vertinimo metu, e, nustačius bet kokias reglamentacinės procedūras, jas reikėtų naikinti ir palaikyti kuo geresnius ryšius su e, komisija. E, Dėkuoju, na, kita šešėlinė pranešėja esu aš, pereisiu į bulgarų kalbą, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Breso. Ir tikrai noriu padėkoti šią nuomonę, kuri e, apima galimybės pratesti fondo veiklą. Taip pat kalba apie finansinių lėšų didinimą bei galimybę keisti, modifikuoti e, fondo veiklos nuostatus po šių pirmųjų funkcionavimo metų. Taip pat reikia paminėti, kad nors fondas egzistuoja trumpai, vis dėlto esamas svarbių aspektų, kurie išryškėjo, pavyzdžiui, biudžeto lėšų valdymas, tai aktualu visai ES, visoms institucijoms čia e, esame suinteresuoti, kad tokio tipo projektai gautų didesnį finansavimą, kad būtų sukurtos nacionalinės platformos, kurias būtų galima finansuoti ir e, jau turimomis ir naujoviškomis priemonėmis. Taip pat e, pritariu poniai Breso dėl poreikio daugiau koordinuoti tarpusavyje įvairias priemonės. Tai yra galimybė, e, kaip pagerinti investavimo į viešuosius projektus būdus. Nemažiau svarbu užtikrinti, jog ESIF bei e, tarp valstybinės investicijos e, būtų sklandžios, nes būtent tarp valstybiniai projektai kūrė daug didesnę pridėtinę vertę nei kiti. E, čia labai svarbu sustiprinti Europos konsultacijų centro vaidmenį bei e, konsultacijas vykdyti vietinių, regioninių, nacionalinių lygmenimis. Tai būtų aktualu e, fondo ateičiai. Be kita ko reikalinga daugiau informacijos apie iš fondo finansuojamas programas ir projektus. Pritarčiau pataisoms, kurios kalba apie konsultacijų centro um, veiklos pakeitimą. E, ponios Breso uh, nuomonėje kviečiama optimaliau panaudoti fondo lėšas, optimizuoti jo veiklą ir apjungti jo, vaid, jo funkciją su struktūrinio fondo veikla. Tokiu būdu labiau integruotai būtų vykdoma finansavimo veikla, būtų galima ir per nacionalinės platformas daugiau nuveikti, taip pat reikia akcentuoti tai, jog reglamentas bei jo peržiūra turėtų atsižvelgti ir į finansinę perspektyvą. bei daugiametę finansinę programą. Čia mūsų komitetui tenka taip pat svarbus vaidmuo, Taigi džiugu, kad ponios Breso nuomonėje tai yra paminėta. O dabar žodis Mišel. Dėkoju. Džiugu, kad nuomonė pasiūlyta, tačiau mūsų frakcija abejoja, ar pats tinkamiausias laikas pradėti apie fondo veiklos išplėtimą ar priiminėti sprendimus, jau pasirodžius sprendimui. Štai praeitą lapkritį e, auditorumai savo nuomonėje konstatavo, jog nėra pakankamai įrodymų, kad būtų pagristas išteklių didinimo poreikis iki šiol tų įrodymų kaip ir trūksta, mes pritartumėm tokiam audito rūmų į, e, tokiai pozicijai. Manytume, kad reiktų į prašymus dėl biudžeto didinimo pasižiūrėti kuo atidžiau, kad tie prašymai būtų skaidrus. Pas mus E, tyriant e, federalinių žemių išsakomus poreikius, dažnai pastebima, kad nelabai atsižvelgiama į regionų poreikius, trūkstama sinergijos. Taigi čia reikia atsižvelgti į visus susijusius aspektus. O kalbant apie stambesnius projektus, tai mm, vėlgi dažnai ne tie regionai, kuriems labiausiai reikia finansavimo, jį gauna. O kalbant apie finansavimo ir lėšų steikimo kriterijus, tai vėlgi jie ne visuomet yra e, skaidrus. Mes manytume, kad e, šią priemonę reikia įvertinti labai kritiškai. Pasiūlymas e, siūlo kuo e, tampresnį ryšį su e, struktūriniais fondais nustatyti, bet vėlgi čia išvelgėme e, tam tikrą pavojų, kadangi viešoji infrastruktūra nuo to gali nukentėti arba turėtų būti iš esmės keičiama. Taigi būkime realistai mes negalėtumėm pritarti tokiam optimistiškam komisijos požiūriui. Mes manytumėm, kad ir toliau fondą reikia vertinti ir nespręsti, jau šiame etape nespręsti dėl jo likimo. Pone Pana, ačiū pirmininkė. E, pone Breso, jūs turbūt žinote, kaip vertinu jūsų, kaip pranešėjos darbą. Bet čia mes norėtume pakartoti kolegės ką tik išsakytus kritiškus pastebėjimus. Taip, esame daug optimizmo e, e, esif nuomonė, tačiau mes negalime pritarti tam. Pasižiūrėjus į fondo struktūrą, pamatysime, kad čia esama atotrukio nuo sanglaudos fondo reikalavimų ir audito rūmų nuomonėje sakoma, kad nesama jokių įrodymų, kad išteklius reikėtų didinti ar fondo funkcionavimo laikotarpį plėsti. Vos 4 procentai tenka socialiniams projektams, 9 procentai aplinkosauginiams ar energetikos taupimo projektams Aišku, pasižiūrėkime į 2020 tikslus, kuriems įgyvendinti ir buvo įkurtas ESIF. Pasižiūrėkime į tai, ką sako tarptautinė darbo organizacija, kuri kalba apie tai, kad ESIF prisidės prie užimtumo tik tai tuo atveju, jei finansuos regionuose, kur didelis skurdo ir nedarbo lygis. Tačiau iš įgyvendinamų projektų to nematyti. Taigi iš tikrųjų tuo pat kyla ir grėsmė investicijų fondui. Atrodo, kad uh, iš struktūrinių fondų bus neribotai e, samiamos lėšos ir perkeliamos į ESIF. Viskam juk yra ribos, aš norėčiau pasakyti, kad jeigu tų ribų nebus laikomasi, tai bus sugriauta sanglaudos politika. Juk kalbame apie poreikį užtikrinti ne tik teritorinę sanglaudą, bet ir socioekonominę sanglaudą. Manytume, kad uh, Mm, tai turėtų nepakenkti fondų likimui, tai turėtų užtikrinti galimybę dirbti partnerysčių pagrindų bei su pilietinė visuomenė. Bet vieną pozityvų dalyką nuomonėje vis dėlto išvelgėme. Mūsų vertinimu labai gerai, jog 40 e, procentų esi fondų būtų skirta inovacijoms, klimato apsaugos priemonėms tam, kad būtų galima įgyvendinti 21 šalių konferencijos COP21 išvadas. Taigi galbūt net procentinį dydį būtų galima padidinti iki 50, bet tai, mano vertinimu, vienintelis pozityvus aspektas nuomonėje. Ir dar vienas konkretus pasiūlymas, kurį norėčiau pateikti, jį pateiksiu a, pakeitimo pagrind, pavydalu. Norėtumėm daugiau skaidrumo, žvelgiant į jau patvirtintus e, ir paskelbtinus projektus. Tai a, e, pagal dabartinį komisijos pasiūlymą reikėtų e, suprasti, kad skaidrumo sumažės. Projektai bus skelbiami tik tuo met, kai jie bus pasirašyti. Bet žinome, kad ta pasirašymo veikla gali labai užtrukti mėnesius ar kartais metus. Mes norėtumėm, kad projektai būtų e, tvirtinami, skelbiami tiksliau iš karto po jų patvirtinimo, o ne pasirašymo. Aš manau, kad su ponė Breso galėsime padirbėti ir ji atsižvelgsi mūsų pasiūlymus. Pone Matau. Ačiū. E, norėčiau pasveikinti visus, skaitant jūs pirmininkė, jūsų pavaduotojus. Ir e, tikrai tikimės, kad jūs e, daug nuveiksime, nuveiksite mūsų penkių žvaigždučių judėjimas ir peticijų komitetas taip pat darysime viską, ką galime. Peticijų komitete taip pat vyko e, vadovybės rinkimai, pirmininką išrinkome iš savo frakcijos. Tiksliau norėjome išrinkti iš mūsų frakcijos, tačiau tai neįvyko. Mūsų e, į mūsų prašymus nebuvo atsižvelgta, nebuvo užtikrintas teisingumas, bet mes ir toliau kovosime. Negalime e, sakyti, kad e, po e, dviejų su pusę metų neišmokome nieko. Mes ir toliau, e, mes, mūsų judėjimas, norime atstovauti ES piliečiams. Atsiprašau už nukrypimą. Na, o dabar, kalbėdama apie ESIF e išplėtimą, tai kalbame apie dvi direktyvas. Viena vertus, viena reglamentuoja investicijas ir atitinkamas sąlygas numato galimybę siekti sinergijos, kurios kol kas nepasiekta, e, lėšos e, nukreiptos į kitur. Siekėme skaidrumo, bet pasiekėme priešingo rezultato. Vis dėlto daug investicijų tenka anglį e, kūrenančioms pramonės šakoms. Taigi, ESIF nėra ta priemonė, kuri um, leidžia bendradarbiauti su bankais priešingai. Tai tampa tam tikra priedanga, galimybė užslėpti e, informaciją apie projektus. Ir vos po vienerių esif metų, e, darbo metų jau siūloma plėsti funkcionavimo laikotarpį. Aš manau, kad kol kas nepasiekta to skaidrumo, kurio siekiame ESIF. Maničiau, kad reiktų siekti užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir bendradarbiavimo su kitais europiniais fondais ir smulkiomis bei vidutinėmis įmonėmis galimybės. Ne penkių žvaigždučių judėjimas, o e, audito rūmai kalba apie tos trūkumus ir apie darbo su Europos investicijų bankų nesklandumus. O tam tikri veiksmai, kurių reikėjo imtis po nepriklauso vertinimo, tiesiog buvo pamiršti. Taigi, manyčiau, kad reiktų būti labai kritiškais, peržiūrint komisijos pasiūlytus reglamento pakeitimus. Ačiū. Dėkuoju, turiu sąrašą regi komiteto narių, kurie nori pasisakyti, sudalyvauti šioje diskusijoje. Pradėsiu nuo pono Zeller. Žodis jums, prašau. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Aš turėsiu vykti į arbitražo kontrolės komitetą, todėl kalbėsiu trumpai. Sutinku su tais, kurie mano, kad tai tikrai nėra tinkamas momentas dabar kalbėti e-, apie ESIF e veiklos laikotarpio pratesimą. Mes norėtumėm išsamesnės analizės šio fondo veiklos prieš priemant tokio pobūdžio sprendimą. Pone Breso pati pabrėžė faktą, kad mes turime pasisakyti kaip regioninis komitetas. Ir aš manau, kad mes turime labai aiškiai pasisakyti, kad ESIF nieko bendro neturi su struktūriniais fondais. Aš manau, kad dviejų šių rūšių derinys kažin ar yra geras, nes jų galimybės finansuoti yra labai skirtingos. Valstybės narės regionai, kurie remiasi struktūriniais fondais, e, gauna tam tikras dotacijas, o ESIF yra, e, e, jo veikla grindžiama Europos investicijų bankų sprendimais ir pas, banko sprendimais ir paskolomis. Todėl mes turime paklausti savęs, iš kur bus pinigų tam, jeigu mes norėsime pratesti ESIF veiklos laikotarpį iš ES biudžeto, jis ir taip yra labai apribotas. Jeigu galvosime apie kitas finansinės priemonės, nemaniau, kad ITRE ar TRAN kolegos norėtų, kad būtų paimti pinigai iš Connecting Europe Facility arba uh, uh, Horizon 2020. Akivaizdu, kad e, regioninės plėtros komitetas turi labai aiškiai pasisakyti, kad ESIF neturėtų būti vertinamas kaip struktūrinės politikos alternatyva po 2020 metų. Ir negalima apkarpyti struktūrinių fondų jų veiklos laikotarpiu. Jeigu kalbėsime apie tikslus ir žiūrėsime apie atskirus E, projektus, kur norime teikti strateginės investicijas, tai vienintelis projektas tai yra Graikija, 5 milijonų kreditas. Jeigu žiūrime į viduržėmio jūros regioną, į viduržėmio regiono dietos programą, kai yra e, sotieji riebalai keičiami, kad būtų sveikesnė mytyba. Yra sakoma, kad e, naujųjų fondų nuostatos pagerino tą situaciją, bet regionų komitetas turėtų labai atidžiai išanalizuoti ir pagalvoti, kaip reikėtų toliau veikti, taip pat reikėtų aptarti ir struktūrinę politiką. Taip pat turime pagalvoti, kaip ESIF dirbo iki šiol ir ar buvo pasiekti tie tikslai, kurių buvo iš, iškelta. Dėkui za udělení slova. Polčiak, prašau. Ačiū už sutiktą žodį. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Zeller. Per anksti pabandyti dabar vertinti ESIF veiklą. Prie to, kas jau buvo pasakyta, aš tik galiu pridurti, jog džiaugiuosi, kad komisija galbūt mūsų komitetai padarius spaudimą sutiko sustiprinti papildomumo elementą šiame projekte. Taip pat turėtum klausti, ar metodas, kurį pasirinko komisija, sustiprinti papildomumo principą, ar tas metodas buvo atrinktas logiškai. Regionų komitetas taip pat pateikė savo vertinimą dėl šio metodo Ir mūsų komitetas nemano, kad tas metodas yra pats veiksmingiausias. Aš norėčiau paklausti ponios Breso, ar jinai mano, kad tas metodas, kur, kurį pasirinko komisija, yra teisingas? Ir ką jūs manote apie pasiūlymus, kuriuos pateikė regionų komitetas komisija, jeigu jūs žinote apie tos pasiūlymus? Ačiū pirmininkė, sveikinimai visiems nariams naujai išriktam biurui pradedant nuo pirmininkės. Leiskite man dabar kalbėti rumunų kalba. Aš manau, kad viena iš sąlygų dėl kurios mes galėtumėm balsuoti dėl esi veiklos laikotarpio pranešimo, mums reikėtų dar apie tai pagalvoti, bet aš manau, kad tam tikri elementai turėtų būti iš naujo įvertinti. Visų pirma, strateginis investicijų aspektas. Manau, kad tai yra dar per ankstyva. Jeigu pasižiūrėtume į prioritetinių investicijų portfelį, tai retai ten rastume projektų, kuriuos galėtume vadinti strateginiais projektais. Buvo pasakyta, kad negalime kalbėti apie strateginius projektus, kai finansavimas siekia tik 5 milijonus. Kitas aspektas - tai yra reikia tenkinti sinekonon sąlygą. Taip pat reikia adekvataus atsakymo dėl geografinės pusiausvyros užtikrinimo. Kai mes analizuojame tai, kaip yra paskirstomi fondai lėšos per pirmuosius fondo veikimo met, veiklos metus, galime konstatuoti, kad yra milžiniškas skirtumas tarp naudą gaunančių valstybių narių ir kitų. Kaip minėjau, šis skirtumas yra milžiniškas. Nuo 6 iki 7 milijardų skirtumas yra. 6-7 milijardai ir tik 5-6 milijonai kitiems. Ir tie, kurie gauna e, naudą iš sanglaudos fondų, jie yra įnašų mokėtojai. Jie įneša savo įnašus, tačiau už tai mainais nieko negauna. Mes negalime pritarti, kad šis fondas ir toliau veiktų tokiu pagrindu. Kitas svarbus elementas - tai yra būtinybė patvirtinti štai tokius dalykus. ESIF nėra alternatyva, nėra pakaitalas, nėra kažkoks papildinys, kalbant apie būsimą sanglaudos politiką. Jeigu mūsų komitetas neskirs dėmesio, kad e, atkreiptų dėmesį tą dalyką ir nepasistengs atkalbėti tarybos narius, kurie nori radikaliai pakeisti sanglaudos politiką, jeigu mes nesugebėsime įtvirtinti savo pozicijos ir įtvirtinti būtinybės, jog reikia sanglaudos komisijos, tai negalime sutikti, kad tai toliau testusi. Mes turime labai aiškiai pasisakyti. Taip pat gyvybiškai svarbu gauti atsakymą į tai, jog visoms valstybėms, kurios susiduria su sunkumais tekėdamas šį fondą, kad toms valstybėms reikia techninės pagalbos. Kodėl? Dažnai yra kalbama, kad yra valstybės, kurių pajėgumas yra pakankamas kad jos galėtų naudoti šiuo fondu. Bet taip pat, bet jeigu tos šalis yra kabutėse pajėgios naudotis to fondu, tai tuomet joms, vadinasi, neturėtų būti sanklaidos politikos parama taikė, taikoma. Ne, mes turėtume galvoti apie galimybę remti visas valstybės nares. Svarbu teikti konsultacijas ir techninę paramą. Nes jeigu to nedarysime, tai mūsų visuomenė taps dar labiau euroskeptiška. Ir tas atotrukis tik tai didės ir euroskeptiškumas tik stiprės. Aš nematau jokių konkrečių pasiūlymų, kurie leistų šią pusiausvyrą atstatyti. Sveikini, sveikinės pranešėjai, jinai atliko puikų darbą ir aš esu įsitikinęs, kad su mūsų pagalba jinai sugebės parengti labai subalansuotą pranešimą, kuris bus patvirtintas ne tik tai mūsų komitete, bet bus taip pat ir įspėjimo signalas nusiųstas tarybai, nes daugiausia taryba kelia e, problemas šioje srityje. Thank you. Thank you much, Van... Dėkuoju, ponas Van Milterbank. Ačiū pirmkė. Pirmiausia, sveikinu Jūs. Kalbėsiu trumpai. Tai daugiau klausimas negu pasisakymas. Klausimas susijęs su trečiu ir dešimtu pakeitimais. Pirminėme pasiūlymo tekste man susidarė įspūdis, kad Europos komisija bando sutelkti dėmesį į tai, kad būtų išvengta, kad ESIF pasitarnautų infrastruktūros projektams, e, kelių projektams, kaip pavyzdžiui buvo Niderlanduose Ir iškyla tuomet abejonių dėl papildomumo. Ar tai nėra rizikingi pakeitimai? Pavyzdžiui, trečias pakeitimas, bet tą patį galėčiau pasakyti ir apie dešimtą pakeitimą. Ar mes netveriame Pandoros skrinios ir prarandame dėmesį e, tiems projektams? Pirminėme tekste buvo kalbama apie projektus, kai yra investuojama į greitkelius, o komisija bent e, vienoje iš keturių sanglaudos šalių taikyti tokią paramą. Bet pakeitinimas yra kalbama apie paramą greitkelių statybai visoje Europoje. Ta pati galėčiau pasakyti apie trečią pakeitimą. Jūs visiškai pakeitė teksto formuluoti ir dabar kalbama tik apie e, tvarę infrastruktūrą, nematerialią infrastruktūrą, elektroninę infrastruktūrą ir panašiai. Bet kai kalbam apie suinteresuotasias šalis, tai, kas yra tvaru vienu atveju, vis nėra tvaru kitų atveju. Taigi šis žingsnis yra gana e, abejotinas, rizikingas, dėl to aš išsakau savo abejonės dėl šių dviejų pakeitimų, bet vis tiek dėkuoju Jums už darbą. Dėkuoju, kitas kalbėtojas, ponas Vaniserui. Dėkuoju. Norėčiau prisidėti prie diskusijų turiu pabrėžti, kad ponia Breso pasakė apie tą e, veiklos laikotarpio pratesimą. Prisimenu, kai buvo komisijos narys atsakingas ir jis pasakė, kad tikrasis įvertinimas vyks apie 2018 metus. Aš keletą kartų jo klausiau, kada bus įvertinimas atliktas. Čia tarsi buvo paleista raketa, praėjo penkios sekundės tik tai ir dabar jau sakoma, kad reikia pratesti tą veiklaus laikotarpį. Bet kodėl? Galbūt tai yra klaidinga. Čia yra esminis dalykas. Europos komisija pa, mums davė pažadą ir turėjo laikytis. Antras dalykas. Audito rūmai pasakė, kad nėra įrodymų. Tiesiog yra tikima, kad toliau tęsime tą veiklą Tai bus sukurta gera aplinka investicijoms. Jeigu giliau pažvelgtume, kalbam apie papildomumą, kuris yra įvestas, nes pirmame pasiūlyme nebuvo to papildomumo aspektų. Buvo kalbama apie privataus kapitalo pritraukimą, aukštos rizikos kapitalo pritraukimą, o dabar teisingai tekste yra sakoma, kad visą tai reikia įrodyti. Kaip kolega sakė, Kiek tokių projektų, tarkim, Vokietijoje yra? Kiek lėšų? Milijonai, bet tame regione nėra nedarbo. Toliau, kai kalbam apie aukštą riziką, čia nėra aukštos rizikos. Ir jūs sakote, kad reikia žiūrėti, ar yra to papildomumo, bet ne, šiuo atveju tai nėra teisėta, mes pernelik švelniai elgiamės. Visą tai dar reikia įrodyti. Toliau, kalbant apie rizikos lygį. Buvo kalbama apie didesnę riziką, kai į, į, įsijungia bankai. Bet beveik pusėje projektų nėra jokios rizikos. Gerai, dabar galima visą tai padaryti anksčiau. Taip, tai gali būti gera priemonė. Bet jeigu daugiau pinigų iš Europos biudžeto nėra skiriama, bet žymiai daugiau projektų yra e, numatyta finansuoti. Kaip visą tai vyks? Europos investicijų bankas turėtų prisidėti. Čia, čia didžiulė rizika. Taigi, rizikos lygis tarsi mažėja įgyvendinama daugiau projektų ir yra mažiau rizikos, bet vėlgi turime panagrinėti tą papildomumo aspektą. Komitetas turėtų taip svarstyti. Toliau apie geografinę pusiausvyrą. Tai didingas dalykas. Junktinė karalystė daugiausiai finansavimo projektams skiriama ir Junktinė karalystė pasitraukė iš ES. Ar negražins tas lėšas? Milžiniškos investicijos skiriamos Junktiniai karalystiai tie karalystė sugebėjo apsarbuoti tas lėšas, o kitos valstybės nesugebėjo apsarbuoti, lėšų nebuvo tam pasirengę ir panašiai. Ir paskutinė pastaba apie tai, koks poveikis yra. Mes turime procedūrą ir dėl omnibuso, ir išraginu, aš jūs raginu paskaityti nuostatas dėl om, omnibuso. Yra kelios keli e, pakoregavimai teisės aktų, pagal kuriuos ESIF daugiau lėšų gali skirti sanglaudos projektams. Tai yra valstybės narės gali, gali naudotis tomis lėšomis kaip garantija. Vėlgi, ar, ar toks buvo ketinimas, ar toks buvo tikslas, buvo kalbama, kad privatus kapitalas bus pritraukiamas į tikrai Europos ekonomiką, o ne naudojant valstybės lėšas sanglaudos politikoje, naudojantis Europos investicijų bankų. Tai netitinka pirminės informacijos, kurią gavome iš komisijos. Vyksta inflecija Kitaip tariant, pirminės idėjos yra visiškai iškreiptos. Mes kalbėjome apie galimus, apie galimus koregavimus omnibus reglamentuose. Ir galima tą pačią kritiką ten taikyti arba tą, pa, tą patį pozityvų požiūrį Bet mes norime, kad visi laimėtų mums dirbant regi komitete. Aš, aš pateiksiu savo pakeitimus. Ačiū. Ačiū, ponė Malėtič. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Norėčiau akcentuoti, kad ESIF fondo tikslas iš pat pradžių buvo didinti investicijinius gebėjimus visoje Europos Sąjungoje. Jeigu norime didinti investicinius gebėjimus, Akivaizdu, kad mes nuolat dubliuojame įvairias kitas programas, kurios jau egzistuoja ES. Taip pat e, žengėme ir į sanglaudos politikos sritį. Tačiau e, tikslas nebuvo e, šis dubliavimas. Komisija iš pat pradžių sakė, kad e, finan, iš ESI finansuos privačius ir rizikingus projektus. Bet dabar, pažvelgia į finansuotų arba tebefinansuojamų projektų sąrašą matome greitkelius, geležinkelius, tunelius, verslo inkubatorius, e, kitus viešuosius projektus, mokslinius projektus, bet iš ESIF mes juk norime ne to nes įgyven, šie dabar įgyveninami projektai dubliuojasi su vykdoma sanglaudos politika. O mums reikia parengtų projektų. Jau kyla problemų dėl projektų rengimo, dabar esi fondas vagia projektus ir galiausiai bus taip, kad nepanaudosime struktūrinių fondų, bet naudosime ESIF lėšas. Kyla painiava ir mes į tai turėtume reaguoti. Ačiū, ponas Arimon. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad mes dabar kalbame apie tai, kaip sudaryti palankesnės sąlygas investicijoms Europoje. Labai gerai, kad apie tai kalbame ir iš tikrųjų, norėdami sudaryti palankesnės sąlygas investicijoms, neturime galvoti, ar stiklinė yra pusiau pilna ar pustuštė. Aš manau, kad turime būti nusiteikę optimistiškai, bet negalime būti ir naivus. Šiandien klausydamas diskusijų matau, kad ESIF gyvendinimo laikotarpiu šiek tiek nutolo nuo pradinių ketinimų ir aš pritariu tam, ką sakė ponas Vanisteroj ir po to kalbėjusi kolegė. Atrodo, kad ESIF norima nukreipti į tą sritį, kur šis fondas perimtų sanglaudos politikos lėšas. Ne visiškai aišku, kur yra einama Taip pat nėra atliekamas vertinimas, tiesiog priimamas e, politinis sprendimas. Na, mes norime, kad fondas didėtų, bet jeigu jis didės, tai e, bus pradėta kištis į tas sritis, kurias nagrinėjame šiame komitete. Taigi aš nemanau, kad mes turėtume per daug didinti esif. Galbūt vertėtų pažvelgti į tai, ką darome ir pagalvoti, kaip geriau panaudoti struktūrinius fondus. Ir čia pereisiu prie kitos temos. Galbūt reikėtų kitų priemonių. E, pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti, kaip supaprastinti prašymų teikimo procesą, kad žmonės tikrai teiktų paraškas dėl struktūrinių fondų panaudojimo. Bėda ta, kad žmonės Europoje nežino, kas finansuojama iš struktūrinių fondų. Jeigu žmonių gatvėje paklaustumėte, Mm, pati, paprašytumėte pateikti pavyzdžių, kas yra finansuojama struktūrinių fondų, tai nedaug kas galėtų pateikti tokių pavyzdžių. Taigi žmonės, kurie nori dalyvauti projektuose, turi matyti, kad e, pinigai yra panaudojami naudingai, kad investuojama tose srityse, kurioms reikia lėšų. Bet mes turime papasakoti apie tai žmonėms, jeigu to nepadarysime, tai gali būti taip, kad ESIF tiesiog iš mūsų atims darbą, o dėl to būtų labai gaila. Ponas Buda. Ačiū, kalbėsiu trumpai, kadangi kolegos jau labai gerai apžvelgia dabartinę situaciją. Na, mes turėtume pagalvoti, kaip skatinome privačias investicijas. Mums nepavyko. Ir manau, kad komisijai reikėtų pasakyti, kad mes puikiai žinome, kas įvyko. Mes puikiai suprantame, kad bendroji žemės ūkio politika ir struktūrinių sanglaudos politika finansavo šį fondą. Ateityje neturėtume sutikti, kad sanglaudos politiką pakeistų šis fondas. E, šį, šiuo fondu yra sunku pasinaudoti visų pirma rytų Europos šalims. Ir manau, kad e, komisija turintų numatyti specialią paramą rytų Europos šalims, kad jos galėtų pasinaudoti šio fondu, nes e, dabar matome, kad susiklosti tiesiog tragiška padėtis E, vidurio ir rytų Europos šalis nėra pasirengusios naudoti šio fondo. Jas reikia skatinti tai daryti. Ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus. Vyko įdomi diskusija ir manau, kad regionės plėtros komitetui tenka labai didelė atsakomybė. Mm, turėtume kalbėti apie tai, ką šiandien aptarėme. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovui, ponui Hopmeier. Atsiprašau, komisijos atstoviai. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už šią įdomią diskusiją, taip pat ačiū ir už galimybę komisijai pasisakyti. Žinoma, mes atsižvelgsime į tas problemas, kurios buvo aptartos komitete ir taip pat į tas problemas, kurios pamitėtos pranešime dėl komisijos pasiūlymo pratesti fondo galiojimą ir jį didinti. E, šį pasiūlymą reikėtų vertinti atsižvelgiant į fondo įgyvendinimą ir taip pat atsižvelgiant į atliktus vertinimus. Tai norėčiau akcentuoti, nes e, ESI fondas buvo vertinamas Buvo atlikti trys vertinimai, vieną atliko Europos komisija. Visi tie vertinimai yra paskelbti viešai. Vertinimą atliko ir Europos investicijų bankas ir taip pat buvo atliktas ir nepriklausomas vertinimas, jį atliko Ernst Young. Visi tie vertinimai buvo pateikti tinkamu laiku, kad juos būtų galima atsižvelgti teisėje kuros procese. Taigi norėjau šį dalyką paaiškinti savo pasisakymo pradžioje. O dabar perėsiu prie tų rezultatų, kurie yra iki šiol pasiekti, nes manau visada naudinga turėti galvoje, kas e, yra atlikta per pastarosius pantrų metų. Iš esmės, nuo 2016 metų, 2016 e, metų pabaigoje iš e, ESIF buvo skirta lėšų, kurios turėjo pritraukti 164 milijardus eurų eurų investicijų valstybėse narėse. Ir iš tų, tos investicijos, tomis investicijomis turėtų pasinaudoti mm, maždaug 388 tūkstančiai mažų vidutinių įmonių viso Europos Sąjungoje. Taigi šis fondas turėtų padėti pritraukti mm, apie 315 milijardų eurų investicijų įvairiuose sektoriuose. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mm, daugelis projektų davė naudos Europos miestams ir regionams. Pavyzdžiui, e, Italijoje e, buvo iš fondo buvo skirta parama, e, skirta modernizuoti, atnaujinti elektros tinklams Trento provincijoje. Taip pat Lenkijoje e, buvo naudojamasi fondo lėšomis siekiant atnaujinti apie 130 tūkstančių gyvenamųjų namų. Ir visi projektai, kurie buvo patvirtinti, yra skelbiami mūsų svetainėje. Taip pat e, šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad egzistuoja didelis potencialas derinant e, dotacijas ir iš šio fondo ir Europos struktūrinių fondų lėšas. Tie fondai remia vienas kitą ir padeda siekti bendrų tikslų, tai yra ekonominių investicijų, augimo, darbo vietų kūrimo. ES. Aš taip pat džiaugiuosi, galėdama pasakyti, kad jau yra sėkmingų tokio fondų derinimo pavyzdžių. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra gyvenimas projektas Jerino ir Partkalė, tai yra projektas skirtas skatinti mažai CO2 naujandojančią ekonomiką. Ir ten derinami ištekliai iš struktūrinių fondų, ESIF, e, privačių investuotojų ir, ir Prancūzijos banko. E, komisija labai atidžiai klausėsi kritikos, kuri buvo išsakyta dėl ESIF, dėl šio fondo veikimo. Ir komisija savo e, antrame pasiūlyme dėl ESIF siekia atsižvelgti į tą kritiką. Kągi mes siūlome, paminėsiu pačius svarbiausius e, patobulinimus. Visų pirma, pasiūlymas yra sutelktas į skatinimą naudotis fondų e, mažiau išsivyščiuose regionuose. Komisija siūlo daug labiau akcentuoti uh, techninės paramos teikimą vietos lygių per Europos investicijų konsultavimo centrą. Padarimai centrą, manome, kad tas centras turėtų aktyviai prisidėti prie e, sektorių ir geografinio įvairinimo e, projektų, prisidėti prie projektų gyvendinimo. Tas patariamasis centras jau e, E, veikia įgyvendinant tam tikrus projektus, bet komisija nori, kad būtų dar labiau sustiprinti to centro vietos gebėjimai, kad būtų daugiau e, bendradarbiavimo su nacionaliniais e, ska, ekonomikos skatinimo bankais. Mes taip pat siūlome teikti daugiau konsultacijų, kuriant nacionalinės investicijų platformas kalbant apie mažiau, paramą mažiau išsivyščiusiems regionams ir perinamiesiems regionams, komisija siūlo išplėsti e, sektorių skaičių e, ir įtraukti tuos sektorius, kurie šiaip nepatektų į ESIF taikymo sritį. Pasiūlyme taip pat yra siūlom pas, konkrečiai minimi žemės ūkio, akvakultūros ir žuvininkystės sektoriai kurie gali gauti paramą iš fondo. Ir šiandien buvo daug kalbama apie tai, kad parama turi būti teikiama tik tada, kai jos reikia sanglaudos e, šalise ir taip pat, kai projekte dalyvauja bent viena sanglaudos šalis. Komisija taip pat nori stiprinti papildomumą, tai žinoma yra vienas esminių ESIF elementų. Mes norime aiškiau pasakyti, kad šis fondas turėtų padėti gerinti situaciją tose vietovėse, kur investicijų trūksta. Komisija taip pat e, dabar siūlo aiškesnę papildom, papildomumo apibriežti, įvardyja konkretesnius kriterijus, kurie apibūdina papildomumą. Taip pat mes įvardyjame tam tikrus projektus, kurie a priori turi būti laikomi papildomais ir mes sieksime skatinti tos projektus. Skaidrumas yra dar vienas svarbus elementas, kuris šiandien buvo nekarta minėtas. Skaidrumas bus toliau didinamas. Mm, komisija savo pasiūlymę reikalauja, kad investicijų komitetas, kuris sudaro nepriklausomi rinkos ekspertai ir kurie konkrečiai priima sprendimus dėl ES garantijų suteikimo. E, taigi mes siūlome, kad tas investicijų komitetas išsamei paaiškintų, kodėl patvirtino konkre, kiekvieną konkretų projektą pagal ESIF ir įrodytų, kad projektas atitinka ESIF reglamente išvardytus kriterijus bei atitinka papildomumo kriterijų. E, Kitas dalykas - lengvesnis ESIF ir struktūrinių fondų lėšų derinimas. Tai yra dar vienas ESIF 2 pasiūlymo tikslas. E, apie tai, žinoma, kalbama atskirame omnibus pasiūlyme, kuris buvo atitinkamai pakeistas, yra pakeistos struktūrinių fondų bendrosios nuostatos. Tie pakeitimai turėtų padėti palengvinti e, tų fondų derinimą. Kalbant apie investicinių platformų kūrimą, nacionalinių, tarpvalstybinių ar regioninių platformų kūrimą, tai ir toliau bus pagrindinis mūsų prioritetas, siekiant įtraukti miestus ir e, regionus. Taigi tai yra mūsų prioritetas ir šiuo metu yra rengiamos naujos platformos. Ir baigdama e, savo pasisakymą norėčiau išreikšti viltį, kad po to, kai ECOFIN patvirtino bendrą požiūrį į ESIF, 2. Tai buvo padaryta praėjus mažiau nei trim mėnesiam nuo komisijos pasiūlymo pateikimo. Labai tikiuosi, kad panašiai darbas vyks ir Europos parlamente. Ir labai tikiuosi, kad e, su taryba pavyks susitarti iki vasaros atostogų pradžios. Ačiū, kalbėjau jau ilgai, dabar baigsiu. Ačiū Jums uždėmesi. Labai ačiū. Pone Bresu, ar norėtumėte dar pasisakyti? Ačiū, pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi e, kolegų pastabų. E, svarbiausia, e, kad mūsų, į mūsų komitetą atkreiptas dėmesys. Aš manau, kad tai padarė ir mūsų darbą matomesnį, nes juk šią nuomonę turėsime siūsti ir ekon, mm, ir finansų komitetams. Taigi, atsiprašau, sako pranešė, kažkas skambina turbūt dėl tos pačios nuomonės. Norėjau iš ekonomistės E, perspektyvų pasakyti, kad ESIF turbūt buvo pirmoji priemonė, kuri e, buvo sudaryta ES privačioms investicijoms, o ne viešosioms skatinti. Šiuo atveju kalbame apie tai, kad e, šalia struktūrinių fondų, kurių tikslas sukurti ekonominę konvergenciją ir kurie buvo nukreipti vien tik tai e, šalims, kurios turėjo tokius poreikius, dabar jau situacija pasikeitė dėl konkurencijos, kurie atsirado. Ir tuo met istoriškai struktūriniai fondai pradėjo orientuotis ir į regionų šalis, kurios galėtų laimėti iš partnerysčių tarp privataus ir viešojo kapitalų. E, dabargi ieškome būdų, kaip sumažinti tarpusavio skirtumus Europos Sąjungoje. EFSI ESIFO tikslas buvo užtikrinti, jog parama tais atvejais, kai uh, pavyzdžiui, Kinija, JAV ar kitos valstybės teikia valstybės paramą. Pas mus valstybės paramos nepakako. Taigi mes tokiu būdu užsitikriname papildomą privačią paramą investicijoms, kad būtų galima sutelkti investicijas į tas rytis, kurios vertinamos kaip rizikingos kadangi Europai investicijų reikia. Žinome, kad dėl finansų krizės investicijų sumažėjo, taigi ESIF buvo ir sukurtas tam, kad tą investicinę spragą sumažintų. E, negalime tų visų ESIF privalumų panaikinti vien dėl to, kad mm, esama kritiškų, kritiškų vertinimų jo atžvilgių. Europai tokių investicijų reikia. Ir tikrai niekas kol kas nesiūlo esi panaikinti, kad privatus investuotojai patys organizuotųsi. Jie tikrai e, negali veikti pavieniui. Tikrai netmeskime esif kaip priemonės. Pabandykime ją pagerinti, patobulinti išplėsti jos taikymos rytį į tas rytis, kur nebuvo galimybių tokiomis lėšomis pasinaudoti. Mums tai yra tikrai labai svarbu. Svarbu turėti techninės pagalbos galimybės ir per e, nacionalinės platformas ar smulkesnius fondus tą e, pagalbą perkelti. Taigi esmių, esmė yra tai, kad Čia jau kalbame apie privačias investicijas. Europos e, žmonės daug sutaupo, tačiau nedaug investuoja. Taigi šiuo atveju kalbame apie tai, kad Europai labai svarbios yra privačiusios investicijos. Jūs sakote, kad jūs esi vertinate kritiškai, Taip, bet nenubraukime visko, ieškokime būdų, kaip problemas įspręsti. Aš būtent tai ir siūlau jums. Negalime atmesti minties, jog Europos privatiems investuotojams reikia pagalbos. Tiesiog parodykime, kad mes galime pasiekti tikrą konvergenciją tarp uh, E, gerai, stipriai stovi, besilaikančių Europos ekonomikų ir silpnesnių. Kalbėkime ir apie stambius investicinius projektus, kurie galėtų būti realizuoti esi pagalba. Orientuokime į esminius dalykus. Visų pirma, kvotų nereikia, tačiau reikia teritorinio subalansuotumo. Tai reiškia, kad reikia išplėsti valstybių, kurios galėtų pasinaudoti EFSI par, parama e, skaičių. Taip pat turime sukurti priemonės, kurios leistų tai padaryti. Kalbėdama apie priemonės, kalbu apie priemonės padėsiančias kurti projektus ir ne tik juos, bet ir struktūras, kurios galėtų e, tapti tarpininkės e, tarp valstybių narių, kad galėtų paspartinti bendradarbiavimą, projektų inicijavimą. Čia labai svarbus tarp valstybiniai projektai, kurie turėtų būti plėtojami. Trumpai e, reaguodama į kolegų e, komentarus, galiu pasakyti, kad konkrečiau reaguosiu, kai sulauksiu jūsų pasiūlymų dėl pataisų, tačiau prašyčiau neišeiti už mūsų komiteto įgaliojimo ribų mandato, nes kitaip kolegos tikrai e, kituose komitetuose pradės prieštarauti, kodėl mes einame į jų veiklos rytį. O kalbant apie pakeitimus, tai, pavyzdžiui, kolega pateikė konkretų klausimą dėl trečiojo pakeitimo. Kalbant apie infrastruktūras ir nefizinę infrastruktūrą, elektroninę infrastruktūrą, informacinės technologijas ir mokslinių tyrimų tinklus, Tai aš manau, kad tai yra dar svarbiau nei fizinė infrastruktūra ir jos plėtra. Ir kadangi mus taip domina tarp valstybiniai projektai ir galimybės susijęti įvairias valstybės narės, tai e, aš visuomet ir vartoju tą žodį e, tarp valstybinis arba angliškai crossbauda. E, pakeitimas numeris 10. Manau, kad kelių tiesimo finansavimas išskyrus tai, kai kalbame apie sanglaudos valstybės. Manyčiau, kad vertėtų apie tokią galimybę pagalvoti kaip papildomą Tai yra rinka turi tą finansavimą inicijuoti, o paskui mes galime prisidėti. Sanglaudos priemonė, e, tiksliau tokios priemonės sanglaudos valstybėse gali būti finansuojamos per struktūrinius fondus. Mes tikrai nenorime e, iš kitų fondų. E, E, paimti tam tikras galimybės, tačiau kai rinkoje esama tam tikrų trūkumų, spragų, tai tuomet mes jau papildomumo principų mm, galime padėti, tačiau svarbu, kad ESIF nepakeistų struktūrinių fondų, apie kuriuos kalbėjome. Turbūt visi sutarsime, kad ESIF to padaryti ir negali. Negali pakeisti struktūrinių fondų, kadangi šie vaidina labai konkretų vaidmenį, finansuojant regioninės plėtros politiką, o ne projektus. Antra, šie fondai turėtų padėti regionams, mažiau įsivyšiusiems regionams, o ne valstybėms, tam, kad šie prisivytų uh, E, geriau besilaikančius regionus. Tai yra e, keletas projektų iš karto, o ne individualūs projektai. Taigi būtent čia ir yra tas skirtumas tarp ESIF ir struktūrinių fondų. Turime atsilaikyti e, pagundai ESIF finansuoti projektams, kurie galbūt ir net neš konkrečios naudos. Pavyzdžiui, kalbant apie sanglaudos valstybių konvergenciją ar panašiai, čia manyčiau, kad šiandien, ir šiandieną turėtumėm kalbėti grinai apie ESIF pakeitimus tam, kad šis fondas taptų e, veiksmingesnis, ne tik tai užtikrindamas investicijas, bet ir investicijas į konvergencijos valstybės E, čia reikėtų kalbėti apie papildomumą, o ne kažkieno, kažkokio vieno elemento pakeitimą kitu. ESIF turėtų padėti struktūriniams fondams tapti, e, tapti veiksmingesniems struktūriniai fondai e, nėra skirti privatiems projektams finansuoti. Taigi, privatus projektai galėtų patekti po ESIF skėčių, o valstybiniai po struktūrinių fondų ir čia ieškant sanglaudos tarp abiejų e, fondų, nekeičiant vienų kitais, galima būtų pasiekti maksimalaus rezultato. Aš taip pat tekste kalbėjau apie mm, tokį poreikį. Matau, kad pirmininkė nori, kad aš jau baigčiau. Aš tikiu, kad ateityje kituose posėdžiuose mes turėsime galimybių prie šios nuomonės grįžti. Ačiū. Ačiū. Diskusijos labai įdomios, tačiau užtruko ilgėliau nei tikėjomės. Tai rodo šio klausimo svarbą. Taip, iš tiesų, bet noriu priminti visiems, kad dėl nuomonės pakeitimus galite teikti iki kito pirmadienio, e, sausio 30-osios 12 dienos vidurdienio. O dabar judėkime į priekį pagal darbo atvarkę ir suteikiu žodį ponai, bu, ponui Budai, kuris pirmam nuomonių pasikeitimui pristatys savo viziją dėl pranešimo, kurio tikslas įtraukti partnerius, kad būtų galima padidinti Europos struktūrinių ir e, sanglaudos fondų matomumą. Taigi, ponas Būda dirba šio klausimu, prašom žodis. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, mes, aš suvokiau, kad e, tokio tipo nuomonė tikrai pribrendo ir aš tikrai dėkoju už galimybę ją parengti. Darbo pradžioje identifikavome naują metodą, kuris leistų sustiprinti sanglaudos politiką, padarytų ją gilesnę, labiau konsoliduotą, nes juk ši politika vaidina labai svarbu vaidmenį Europos politikoje apskritai. Norint, kad ši politika būtų stipri, reikia stiprios ES, stiprios ekonominės sąjungos. Taigi tai yra tarpusavio ryšys. Ir kita vertus, anglaudos politika. E, tikrai bus stipresnė, jeigu ir ekonominė politika, ir ES bus stipresnė. Kai kuriuose valstybėse investicijų graža yra daugiau nei 150 procentų, kai kur apie 80 procentų būtent šios politikos dėka. E, sanglaudos politika yra labai naudinga priemonė, leidžianti nukreipti lėšas į silpnesnius regionus. Tuo pat metu ši politika leidžia sumažinti skirtumus, tarpusavio skirtumus tarp Europos regionų. E, finansavimo politika visuomet e, daro teigiamą įtaką Europos piliečiams labai dažnai kasdien, diena iš dienos, Europos piliečiai pastebi e, teigiamus pokyčius vien dėl to, kad pritraukiamos tam tikros investicijos. Deja, jos nepaskirstomos vienodai. Eurobarometro duomenimis vos trečdalis visų ES piliečių. E, žino, turi informacijos apie teigiamą e, e, sanglaudos fondų e, įnašą į jų regionų ekonomikos ir ūkio plėtrą. Taigi reikėtų ieškoti būdų, kaip skleisti informaciją apie pozityvius sanglaudos politikos rezultatus. Taigi Tuo pat metu reikėtų kalbėti ir apie ryšį tarp sanglaudos politikos ir vietos politikos priemonių. Kaip sugebėti e, regioninius sprendimus veiksmingiau įgyvendinti, kaip sugebėti į šį procesą įtraukti vietos valdžios struktūras, kaip ieškoti būdų, inicijuoti diskusijas apie šiuos fondus ir padaryti sanglaudos politiką veiksmingesnę. Pavyzdžiui, pasitelkiant tokius išteklius kaip internetinės platformos. Kaip padidinti bendrą atsakomybę visais valdymo ligmenimis noriu akcentuoti, kad to sugebėsime pasiekti su sąlyga, jeigu e, visuose įgyvendimo etapuose dalyvaujančios suinteresuotosios šalis veiksmingai bendradarbiaus. Labai svarbu akcentuoti, kad fondų naudos gavėjai turėtų tapti sanglaudos politikos ambasadoriais kad šie geriau kalbėtų apie šios politikos teigiamą naudą. Taigi e, nuomonėje identifikuotos priemonės, kurios leistų piliečiams gauti naudos dalyvaujant viešosiuose konsultacijose, e, dalyvauti e, platformose ir forumuose, kurie leidžia dalintis informaciją. Ir čia aš norėčiau pristatyti dvi iš tokių priemonių. Pirmoji - veiksmingesnis komunikavimas ir antra - suinteresuotųjų šalių dalyvavimas sprendimų prieimimo ir įgyvendinimo procesuose. Kalbant apie pirmąjį tikslą, tai yra geresnį komunikavimą ir didesnį sanglaudos politikos matomumą, tai E, mūsų komitetas nekarta yra sakęs, kad teisės aktai turi būti supaprastinti. Daug valstybių narių skundžiasi procedūros sudėtingumu, skundžiasi e, tuo, kad e, sunku pasinaudoti fondų skirtomis lėšomis nacionalinės struktūros privalo nacionalinės e, strategijas adaptuoti prie savo šalies ar regiono poreikių. Apie tai kalbėta ankstesnės diskusijos metu. E, valdančiosios institucijos turi pasitelkti labiau adaptuotas priemonės – Tai yra tikrai labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip regioninės ir vietos valdžios struktūros galėtų e, matomesnį vaidmenį suvaidinti įgyvendinant sanglaudos politiką. Nes kol kas tokios politikos mato, e, būtent tik tokiu būdu tokios politikos matomumas bus didesnis. O kalbant apie konkrečius pasiektus rezultatus, Tai būtina, kad ES komunikavimo strategija būtų peržiūrėta, kad būtų galima piliečiams pateikti uh, aiškesnę, paprasčiau, paprastesnę, lengviau suprantamą informaciją. Šiuo atveju reiktų priminti e, iš regioninių fondų finansuotą projektą, kuriam skirta 5000 eurų, bet kartais pakank, kartais apie kažkokį projektą pateikiama labai mažai informacijos. Pavyzdžiui, kad jis buvo finansuojamas iš vieno ar kito fondo. Ir viskas. Bet piliečiai negauna daugiau informacijos, arba jos neranda, arba prie jos prisijungti negali, dažnai informacija piliečio ir nepasiekia. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje vos 9, 9 procentai piliečių, kurie buvo apklausti Eurobarometro tyrimo metu, žinojo, kad vienas ar kitas projektas buvo finansuojamas iš europinio, europinių fondų. O tie, kurie balsavo už e, breksitą, paradoksaliai žinojo daugiau, žinojo, kad didžioji šalyje įgyvendinamų projektų dalis yra finansuojama iš europinių fondų. E, štai Lenkijoje piliečiai žino, kad nemažai viešosios vertės ir svarbos projektų yra finansuojama iš europinių fondų. Bet informacija turėtų būti teikiama tikslingai į orientuotas tikslinės grupės ir pasinaudojant informacinių technologijų e, teikiamomis galimybėmis. informacijos mainų o, paprastumas, galimybė kuo greičiau tarp naudos gavėjo, e, informacijos gavėjo ir suinteresuotosios teikiančios institucijos pasikeisti e, duomenimis turėtų būti kuo greičiau gyvendinamas e, elektroninėmis ryšio priemonėmis tikrai tai galima padaryti greitai, o jeigu tam tikra informacija blokuojama dėl techninių problemų, tai apie tai turėtų būti galimybė labai sklandžiai informuoti, paspaudžius, pavyzdžiui, mygtuką, tam tikras techninės struktūras. E, kitas dalykas - informacija apie sprendimų prieimimo procesą. Šiuo atveju labai svarbu bendradarbiauti, turint įvairius bendradarbiavimo modelius, suteikiant galimybę vietos institucijoms turint bendradarbiavimo biudžetą, e, tą informaciją keistis. E, svarbu identifikuoti ir priemonės, leidžiančias vietos bendruomenėms lengviau įsilieti į visus procesus, leidžiančius pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis, kad e, priimant sprendimus dalyvautų kuo daugiau gyventojų ir piliečių. Čia e, reikia sustiprinti ir konsoliduoti partnerių vaidmenį. Man atrodo, kad tai yra gyvybiškai svarbu, bandant pritraukti struktūrinės investicijas siekiant užtikrinti geresnį valdymą, reikia mokytis iš praeities klaidų. Kuo daugiau vietos valdžios struktūrų įsijungs į vieną ar kitą projektą, tuo didesnė bus jos sėkmė tam tikram regionui. Čia reikėtų kalbėti apie miestų ir kaimų savivaldos struktūrų bendradarbiavimą. O sinergija tarp struktūrinių fondų, kaip ir ati, tarp atitinkamų valdysenos struktūrų ar lygmenų yra gyvybiškai svarbi. Jau kalbėta apie uh, sinergiją tarp fondų, aš tikrai ją tikiu ir norėčiau, uh, visais, kad visais būdais jos siektume. Baigdamas pasakysiu, jog esu įsitikinęs, jog mm, turime geras išeitinės pozicijas, kalbėti apie sanglaudos fondų panaudojimą. Labai ačiū. Pirmininkė, labai ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad kovo mėnesį pranešėjas ketina pasiūlyti nuomonės tekstą, jį pateikti, o gegužė jau galėsime balsuoti. Suteikiu žodį koordinatoriams prašyčiau kalbėti kuo trumpiau, nes Maltos pirmininkaujančios valstybės atstovai jau laukia už durų, taigi prašau, pon, ponas Figer. Pone Figer. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu kalbėti trumpai. E, e, noriu pasakyti, kad komunikavimo būdai, informacijos apie sanglaudos politiką, sklaidos būdai dabar jau tapo prioritetiniai. Tai yra džiugu. Susimastyta ne tik pro, po breksito, bet ir anksčiau supratus, kad piliečiai nežino, kas ko užsijima. Taigi džiugu, kad Europos komisija siekia komunikavimo metodus gerinti. Uh, Juk trečdalis anglaudos politikos biudžet, atsiprašau, trečdalis Europos biudžeto yra sanglaudos politikos biudžetas, o žmonės net nežino, kam jis skirta ir kas jį tokia. Taigi čia yra didelė, didelė informacijos spraga. Džiugu, kad komisija parengė tokį projektą, leisanti suvienyti universitetų, mokslinių e, tyrimų centrų jėgas ir e, tapti tokiais informacijos klaidos centrais, kad įtrauktų ir piliečius į šį procesą. O tie rezultatai, daliniai rezultatai, kurių pasiekta, e, jau yra prieinami, tačiau piliečių akimis vienas iš didžiausių pasiekimų yra tai, kad atsisakyta tarptinklinio ryšio mokesčio, roamingo mokesčio. Žinome, kaip tai yra svarbu. Bet vos trečdalis Europos piliečių galės pasinaudoti šio pasiekimo privalumais ir tai ne visi jų keliauja dažnai, kai kurie galbūt vos kartą per metus išsiruošia atostogauti į užsienį. Taigi e, tai yra aišku svarbu, tikrai nenumenkinu šio pasiekimo, tačiau jis nėra vienintelis, apie kurį turi žinoti ES piliečiai, kai gauna klausimą ar žino, ką Europa yra jų labui nuveikia, nu, nuveikusi. Ponas Budas sako, kad Bruselis gali tapti labiau girdimu tik tai su sąlyga. Jei kalbės kitaip, nes dabar Bruselį E, išgirsta ar apie jį žino vos ketvirtis visų ES piliečių. Tie, kurie daugiau tuo domisi, dažniau keliauja ir panašiai. Aišku, reikia gerbti subsidiarumo principą. Gerai, kad komisija išdėsto įvairias priemonės, bet kalbant apie pačias valstybės narės, jų institucijas, regioninės ir vietinės, tai jos taip pat turėtų pasirūpinti geresnių komunikavimų kad būtų galima pasirinkti tikslinės auditorijas ir žinoti, kaip e, kalbėti kiekvienos atžvilgių kad e, žmonės būtų suinteresuoti aktyviai įsilieti į šį procesą. Tai galėtų būti galbūt ne kasmetiniai, ne nuolatiniai projektai, bet uh, Mm, nuolatos vykstantis dialogas, o projektai galėtų vykti, sakykime, vieną kartą Briuselėje, kitą kartą kitur, bet žmonės turėtų būti suinteresuoti juose dalyvauti. Vietos institucijos turėtų informuoti piliečius uh, apie jų atsakomybę taip pat be kitako. Šiuo metu skaidrumas uh, palankus tik tai tiems, kurie e, dirba viduje, institucijose, bet mes turėtumėm informuoti visus per vietos valdžios struktūras, nes jos yra arčiausia piliečių ir žino jų poreikius. Bet tai dar nereiškia, kad jos turi tiesiogiai dirbti su Europos komisija, kuri ne visada gerai žino, kas vyksta konkrečioje valstybėje narėje, nors turi geriausios praktikos pavyzdžių. Taigi galbūt e, suvienijus jėgas, pastelkus socialinę žiniasklaidą, būtų galima daugiau nuveikti. E, geolokacijos projektai, e, kurie leidžia pamatyti kas kur konkrečiai padaryta, išklausyti konkrečių sėkmės istorijų galėtų būti patrauklus komunikavimo būdas, ilgainiui atnes, atnešantis naudos. O kalbant apie e, komunikavimą regionų ir vietos lygmenių, pe, e, tai e, e vietinės valdžios struktūros turi tikslingai panaudoti lėšas, nes dažnai e, Europos žiniasklaida kalba e, apie milijonus, milijardus investicijų, bet nekalba apie tai, ką konkrečiai jos leido pasiekti e, įgyvendinus konkretų projektą. Nekalba apie tai, kokią naudą atneša vienas ar kitas infrastruktūros projektas Taigi atsiranda tam tikras atotrukis, tam tikras viešosios nuomonės vakumas, kartais piliečiai ir nesupranta, kam tos lėšos panaudotos, kokią naudą jos atnešė. Taigi visų pirma, reklamuokime e, save piliečiams, parodykime, kuo užsimame ir tokiu būdu jie daugiau tikės mumis tikės vietos valdžios struktūromis, didinkime valdysenos e, skaidrumą, efektyvumą. Aišku, džiugu, kad komisija dirba su ekspertais, vykdo dialogą su vietos valdžios struktūromis, bet to nepakanka svarbu, kad visi žinotų apie esančias spragas ir trukdžius. Dar kartą apibendrinant pasakysiu, kad svarbu. E, e, bendradarbiauti su vietos struktūromis ir partneriais ir rengiant programas ir jas įgyvendinant ir sklai, skleidžiant informaciją apie jų naudą ir rezultatus. Ačiū. Atsiprašau, kad nutraukiu, bet neturime laiko, ponas Van Verterburg. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai, nes manau, kad galėsime vėliau išsameu padiskutuoti. Noriu pabrėžti, kad regionų plėtros komitete mes bendravome su daugeliu vietos ir regioninių institucijų, kurios galvoja apie geriausią praktiką, geriausią galimą praktiką. Aš paliksiu tai pranešėjo nu, nuožiūrai, kad įtrauktų tą geriausią praktiką, geriausią patirtį į savo pranešimą. Dėkuoju už labai trumpą pasisakymą. Pone Mana, žodis Jums. Dėkuoju pirmininkė. Galiu dar trumpiau pasisakyti. Neketinu nieko sakyti apie tai, kas jau buvo išsakyta, apie skaidrumą, skaidrumo būtinybę, bet noriu šitą pasakyti, kas mums labiausiai kelia susirūpinimą, tai partnerystės stiprinimas sanglaudos procese. Tai būtų vienas iš didžiausių laimėjimų, tai būtų naudinga ne vien vietos ir uh, E, regioniams suinteresuotams šalims, bet ir socialiniams partneriams ir visuomeniai. Mes turime įtraukti vietos visuomenį, vietos, gyventojų, vietos gyventojus, kad būtų e, geriau vertinamos tos programos. Tai atitiktų mūsų visų interesus. Vietos gyventojai, pilietinė visuomenė turi būti įtraukta į planavimą, į tam tikrų priemonių gyvendinimą, kai kalbama apie aplinkosaugos klausimus, lygybę. Jeigu žmonės labiau įtraukti, tai galima pasiekti ir geresnių rezultatų. Reikia gyvendinti partnerystės principą. Yra nemažai sunkumų, bet mes turime pasivyti daug. E, daugelį dalykų vėluojame, turime ir e, formalius mechanizmus vesti, kad galėtume padėti vietos ir regioniams in, institucijoms įgyvendinant partnerystės principą. Turime elgesio kodeksą stiprinti, didesnę paramą teikti vietos regioninėms institucijoms ir tinkamai įtraukti. Mes e, laukiame bendradarbiavimo su jumis. Ačiū, ponė Demato, žodis jums. Prašau trumpai. Ačiū, pirmininkė. Taip, labai svarbu sanglaudos politikoje įtraukti partnerius ir parodyti e, gerus sanglaudos politikos rezultatus. Turime pradėti nuo nepaneigiamo fakto, ypač, ypač mūsų komitete. Mes matome, kad nepaisant visų įsipareigojimų, ir kiti kolegos savo rinkiminėse apylinkėse apie tai kalba, bet mes negalime tinkamai perduoti informacijos apie finansavimą, ypač iš sanglaudos fondų, nes piliečiams labai sunku tai suprasti, tai yra sudėtingi procesai. Ir dažniausiai tai susijęs su biurokratijos simboliais. Ir visiškai nenaudinga bendra administravimo politika. Jau spalio mėnesį buvo sakoma, kad ši politikos skriptis yra svarbiausia viešo investavimo politika ES, kad bus sukurta milijonai darbo vietų. Tai yra trešdalis visų darbo vietų sukūrimų ES bet kokio pobūdžio darbo vietas mes kursime, apie ką mes kalbame. Ar tai yra kažkokie, kažkokios tik laikinos darbo vietos, be garantijų ir kokiuose ES vietos jos bus sukurtos. Mes turime teikti informaciją žmonėms, kad, kad tos politikos kryptis atneša naudos visuomeniai. Nacionalinės, regioninės institucijos dažniausiai yra tuose pirmose fronto linijose, kai yra puolamas Bruselis dėl iškylančių problemų. Mes turime žinoti kiekvienos valstybės narės individualų kontekstą, individualią padėtį. Ne vien makroekonomikos sąlygos yra svarbios, reikia taip pat pasižiūrėti ir stabilumo paktą. Mes raginame, kad, kad visos sanglaudos politiko gyvenančios e, šalis turėtų uh, dalyvauti bendrose programuose. Dėkuoju pranešiu. Dabar aš jau stabdau mūsų diskusiją, sako pirmininkė, nes nebeturime tam laiko. Aš prašau kolegų, kurie norėjo pasisakyti, tuos pasisakymus perkelti į tikrasias diskusijas, kai kovo mėnesį bus pristatytas pranešimo projektas. Kovo mėnesio posėdžio metu galėsime tai padaryti. O dabar norėčiau pakviesti Maltos pirmaujančios valstybės atstovą, kuris pristatys Maltos pirmaujančios valstybės prioritetus mūsų komitete. Šiandien prie mūsų prisijungia daktaras Jan Borg, tai yra S tarybai prinkaujančios valstybės narės parlamentinis sekretorius. Jisai pristatys Maltos pirmkaujančios valstybės prioritetus tose srityse, už kurias atsakingas mūsų komitetas. Kaip įprasta, aš raginu jį pristatyti e, savo pasisakymą Maltos prioritetus. E, skirsime tam maždaug 15 minučių, o po to bus suteiktas žodis komiteto narams, nariams, pradedant nuo koordinatorių. Thank you, thank you, thank you very much. So I began with... Taigi, pradėjau nuo pranešimo apie jūs, o dabar suteikiu jums žodį, pristatykite Maltos prioritetus ir taip pat vėliau jūs išgirsite klausimus ir komentarus iš Regi komiteto narių. Žodis jums, ponė Borg. Thank you, madam. Ačiū, ačiū pirmininkė. Naudojusi progą ir sveikinu jūs, jūs dar kartą išrinkus į regi komiteto pirmininkės postą. Iš tiesų man labai malonu ir didelė garbė kreiptis į šį komitetą šiandien. Kalėsiu gana trumpai savo išankinėje dalyje, turint galvoje, kad mes čia atvykome išgirsti iš jūsų, ką jūs galite pasakyti apie tai, kas yra svarbu ES e, piliečiams šioje srityje šiuo laiko momentu, turint galvoje e, tą kontekstą, kai kalbame apie europinę politiką ir pasaulio politiką. Aš norėčiau pabrėžti pagrindinės Maltos pirmkaučios valstybės prioritetinės rytis ateinantį pusmetį, bet svarbiausia mums yra išklausyti jūsų minčių, uh, kalbant apie darbantinius iššūkius ES, taip pat išgirsti apie sanglaudos tikslus ES ir kokius lūkesčius turi ES piliečiai. ES išgyvena labai sunkius laikus. Yra daugybė aplinkybių, kurios sutraumavo ES, tai yra migracijos krizė, finansinės krizė, saugumo problemos, terorizmas, taip pat demokratinis sprendimas, kurį priemė Junktinės karalystės gyventojai dėl Brexito. Taip pat stinga stabilumo ir ES kaiminystėje. Yra daug netikrumo dėl santykių su globaliais partneriais. Be to, šiais metais prieš mus iškilus ir daugiau problemų. E, vyks rinkimai Niderlanduose, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Ir tai gali turėti poveikį ES ateičiai ir jos prioritetams. Nepaisant to, tokio pobūdžio iššūkiai neturėtų mūsų stabdyti, neturės, neturėtų stabdyti ES darbo atvarkės pažangos. Tai turi mums suteikti naujas galimybės kurti stipresnę Europą, kuri būtų konkurencingesnė ir labiau sociali, orientuota į socialinius klausimus. Kaip ir rinkaujantį valstybę, mes pabrėžiame socialinius aspektus. Malta mano, jog yra poreikis labai konkrečiai spręsti šias problemas ir šį pusmetį mes panaudosime šių problemų sprendimui, piliečių baimių išsklaidimui. Taip pat mes norėtume spręsti tą frustraciją, tą netikrumą, kurį dabar išgyvena ES piliečiai. Šiame kontekste esu tikras, kad jūs jau žinote mūsų prioritetus, kuriuos trumpai apžvelgsiu. Tačiau didžiausią dėmesį savo prioritetuose mes skiriame migracijos klausimams, imigracijai. Nes mes tiesiogiai jaučiame tiesioginį poveikį imigracijos jau keletą metų. Kaip ir menkaujantį valstybę norime pasakyti ir esame tai paminėję praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje, mūsų premjeras pripažino faktą, kad Europos komisija labai aiškiai pasisakė savo darbo atvarkėje, lygiai taip pat ir Europos parlamentas. Taigi iššūkis yra tęsti darbą taryboje, siekiant geriau suprasti vieni kitus ir pasiekti tvirtos pažangos, įgyvendinant tai, dėl ko jau sutarėme. Tuo pačiu metu turime užtikrinti kad imigracija taptų prioritetinis klausimas mūsų darbo atvarkėje. Dėl bendros ES prieglupščio sistemos čia mums reikia tokios sistemos, kuri būtų tvari, kur mes galėtume sąžiningai pasidalinti naštą. Taip pat turime peržiūrėti Dublino reglamentą. Taip pat stengiamės tęsti tai, kas buvo pasiekta valetos migracijos viršūnių susitikime ir sutelkti dėmesį į trečiasias šalis, siekiant spręsti vienas iš svarbiausių ekonominės migracijos priežasčių ir taip pat užtikrinti geresnį bendra, bendradarbiavimą šioje srityje. Mes taip pat turime ir galimybės, turime bendrą rinką, mes manome, tai yra, kad tai yra didžiausias ES turtas mes turime tinkamai tuo pasinaudoti, pasinaudoti visų bendrosios rinkos potencialų ir taip pat sukurti bendrą skaitmeninę rinką, kuri leistų gauti didesnės naudos mūsų ekonomikai, verslui ir šeimoms. Mes tenksimės padaryti viską, kas mūsų galiuje Visų pirma, parengdami tinkamus teisės aktus, taip pat dirbsime įvairiuose sektoriuose. Dirbsime prie energetikos sąjungos, prie kapitalo rinkos sąjungos ir taip toliau. Saugumo klausimas taip pat yra vienas iš prioritetų ir terorizmo atakos Nicoje, Berlyne, Briuselėje verčia mus būti pasirengusiems ir užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Sparčiai besikeičiantis tarptautinis konte, kontekstas, kai situacija nuolat kinta, mes dirbsime rengdami konkrečius pasiūlymus dėl regioninių ir pasaulinių problemų sprendimo. Mes manome, kad veiksminga diplomatija yra geriausias kelias, kuriam turėtų skirti dėmesį ES. Mes taip pat dirbame su ES išorės veiksmų tar tarnyba. Socialinė įtrauktis. Malta yra. Malta didžioji savo istorinė patirtimi. Mes galime padėti pasiremdami savo patirtimi ir laimėjimais. Mes glaudžiai bendradarbiausime su nevyriausybinėmis organizacijomis ir piliečių grupėmis, siekdami pažangos, sieksime lyčių lygybės, ginsime e, mažumų teisės, pažydžiamų grupių teisės, taip pat ir moterų teisės. Siekdami ištikrinti, kad jos turėtų prieigą prie darbo rinkos ES. ES kaiminystės politika yra dar vienas prioritetas. Taip pat jūrų sektorius yra vienas iš prioritetų, e, kuris turi didžiulį potencialą augimo prasme. Dabar norėčiau kalbėti apie e, tam tikrus dalykus susijusius su sanglaudos politika. Mūsų pastangos bus nukreiptos į du tikslus. Pirmasis tikslas yra toliau tęsti darbą teisėkūros rytyje, kuris šiuo metu yra vykdomas techninių lygmenių. Aš kalbu apie, apie esi nuostatas omnibus reglamente ir mes tikimės pasiekti tinkamos pažangos. Bet yra ir kiti teisės aktai, kurie yra aptariami ir mes optimistiškai esame nusiteikę jų mūsų prakamo metu. Dėl tiesiekuros darbo susijusio su omnibus reglamentu. Mes tęsėme darbą, nemažai pažangos pasiekė Slovakija pirmininkavimo laikotarpiu ir mes toliau uh, tęsime reikalingą techninį darbą e, tarybos uh, parengiamosiose uh, struktūrose. Mes manome, kad pakeitimai leis užtikrinti tolesnį supaprastinimą įgyvendinimo sistemoje, kai kalbama apie bendrą ES e, finansavimo valdymą ir Malta skiria didžiulę svarbą supaprastinimui ir tam poveikiu, kurį gali, gali tai turėti naudos gavėjams. Ir taip pat toms institucijoms, kurios įgyvendys programas. Tikslas yra toliau siekti pažangos dirbant su šiuo faulu ir pasiekti e, sutarimo taryboje dėl svarbiausių aptariamų temų. Kita tema yra surinkti politinės diskusijas dėl to, kaip galima būtų sanglaudos politikos rezultus padaryti labiau matomus mūsų piliečiams. Šia prasme, ir taip pat e, e, žvelgiant į būsimą sanglaudos politiką po 2020 metų, mes norime šias diskusijas e, vykdyti sprendžiant tris elementus. Pirmas dalykas Mes norime užtikrinti, kad piliečiai matytų rezultatus ir suprastų pridėtinę ES vertę. Antras tikslas yra supaprastinti politikos kryptis tiems, kurie joje dalyvauja ir jos įgyvendinimą. Ir trečias dalykas e, kurti toleregišką politiką, kur, kur, kurią būtų galima spręsti nau, naujus iššūkius ir rasti inovatyvius sprendimus. Mes norime mm, patenkinti mūsų piliečių lūkesčius ir poreikius efektyviai ir tinkamu laiku. Turim galvoje, kad egzistuoja deficitas tarp to, ką mes faktiškai darome ir tai, kaip piliečiai tai suvokia. Mes manome, kad dabar labiau negu bet kada turime sutelkti dėmesį į atotrukio panaikinimą tarp ES ir jos piliečių ir tai padaryti apčiopim būdu. Sanglodos politika yra centrinis elementas įgyvendinant ES tikslus. Ir nors mes pripažįstame, kad sanglaudos politika vis labiau yra vertinama kaip investicijų politika, yra svarbu, kad diskusijos dėl sanglaudos politikos, kad juose toliau būtų daromas akcentas, jog reikia mažinti skirtumus tarp regionų ir siekti socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos. Siekiant sėkmingai gyvendinti sanglaudos politiką yra svarbu, kad konkrečių skirtingų teritorijų konkretus, konkretus poreikiai būtų pripažįstami. Ir reikia užtikrinti pakankamą lankstumą, remiant iniciatyvas, kurio, kurio, kuriuose sprendžiami regioniniai ir nacionaliniai mm, poreikiai vieno kurpaliaus taikymas visiems netitiktų mūsų tikslų ir čia yra didžiausias iššūkis ir mes manome, kad politikos kryptis galėtų labiau galinti valstybės nares ir regionus. Ir ne, vien, vienos politikos taikymas visiems neleistų pasiekti normų rezultatų. Ir toks požiūris, kad vienas požiūris taikomos visiems, neduos norimų rezultatų, kalbant apie ateities e, sanglados politiką, kurie turėtų būti pakankamai lanksti, kad būtų galima išspręsti konkrečias situacijas vietoje. Be to, būtina dėti tolesnės pastangas, supaprastinant procesus ir bendrą valdymą. Kai kalbama apie ES finansavimą, mes remiame darbą, kurį atlieka aukšto lygio grupė e, dėl supaprastinimo ir remiame komisijos pasiūlymą racionalizavimo procesų, peržiūrant finansinį reglamentą. Supaprastinimas mūsų nuomonė turėtų būti svarbiausias dalykas šiuose procesuose. Ir be jo reikia mažinti administracinę naštą ir užtikrinti didesnį proporcingumą. Mums reikia tokios politikos, kuri galėtų būti gyvendinta visų naudos gavėjų įskaitant ir mažas ir vidutinės įmonės. Mes negalime toliau tęsti tokias programas, kurios uždeda didžiulę administratinę e, e, naštą ir kai yra daugybė ligmenų patikrinimų, e, patikrinimų kurie persidengia ir trukdo įgyvendinimą. Gyvendimą daro labai sudėtingų. Turime ištikrinti, kad sanglodos politika leistų greitai reaguoti ir veiksmingai reaguoti į problemas per tikslinį investavimą. Investuojant į svarbiausius sektorius, užtikrinančius ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Sanglaudos politika turi, turi tapti nedaloma ES biudžeto dalis ir turi būti svarbia priemonė stiprinančia mm, valstybių narių potencialą e, siekiant ES projekto sėkmės. Šia prasme mes manome, kad sanglaudos politika gali būti toleregiška politika, e, žiūrint į būsimus iššūkius, kuriuos, kurie iškils prieš ES ir tai galėtų leisti ieškoti novatoriškų sprendimų gerbiama pirmininkė. Aš atėjau čia pasidalinti savo mintimis su jumis Europos parlamentu ir aš tikiu, kad šios mintis atitinka jūsų mintis. Nes mes atstovaujame e, svarbiausias ES institucijas kartu su Europos komisija ir kitais partneriais. Ir visą tai reiškia, jog yra labai svarbu, kad mes visi kartu galėtume dirbti ateinančiais mėnesiais, kad pasiektume geriausių manomų rezultatų, kurie atitiktų mūsų piliečių interesus. Nes mes atstovaujame savo piliečiams. Dėkoju. Thank you. Thank you very much, Mr. Borg. Ačiū. Dėkoju ponui Borg. Džiaugiuosi, kad dalis jūsų pasisakymų iš tikrųjų buvo ką tik čia vykusios diskusijos tasa. Mes kalbėjome apie sanglaudos politikos matomumą. Kalbėjome apie tai, kaip svarbu aiškinti šią politiką Europos piliečiams ir juos apie ją informuoti. Ir džiaugiuosi, kad jūs tai paminėjote tarp savo prioritetų. Uh, Dabar suteiksiu žodį regionės plėtros komiteto nariams, kad jie galėtų pateikti klausimų ir pasiūlymų. Pradėsiu nuo koordinatorių. Ponas Vanisteroj, pirmiausia. Ačiū. Ačiū už šią galimybę. Tinkamas laikas, tinkamas miestas, jūsų veiklos pradžia. Tačiau man jūsų, jūsų programa kelia tam tikrų klaustukų. Jūs nepateikite mums informacijos apie ministrų konferenciją ir kitus panašius renginius. Ir esu nustebęs dėl to, kad neturime jokio dokumento. Tiesiog girdėjome jūsų žodžius, kaip jūs viską įgyvendinsite. Taigi, man ne viskas aišku, gal galėtumėte sukonkretinti. E, sutinku su jumis, kad e, svarbu kalbėti apie sanglaudos politiką. Ir aš tikrai tikiuosi, kad tarybai pirmininkaujantį valstybę pateiks pasiūlymų. E, pirmininkaujant Slovakijai buvo daug kalbama apie naują mąstyseną, apie naują požiūrį, apie tai, kaip sustiprinti mūsų pastangas e, konvergencijos regionuose, tradiciniuose regionuose. Kaip jūs viską įgyvendinsite, nes yra parengtas bendro pobūdžio dokumentas apie neformalius Slovakijoje vykusius e, susitikimus. Kaip jūs visą tai pristatysite bendrųjų reikalų tarybai? Svarbu, kad e, viskas būtų aptarta aukščiausių lygių. Gal galėtumėte mus informuoti apie tai? Kaip jūs įtrauksite ir mus, parlamento narius, į vykstantį procesą. Parlamentas paprastai tradiciškai aktyviai dalyvauja ir labai tikimės, kad e, pirmininkaujantį Maltą tęs bendradarbiavimo tradiciją. Dar keletą žodžių apie sanglaudą. Aš manau, kad po Brexit arba artėjant e, Brexitui jūsų pirmininkavimo laikotarpiu, jūs kaip pirmininkaujantį valstybę turėtumėte pasiūsti labai aišku signalą, kad jeigu valstybė narė nori pasitraukti, ji gali pasitraukti, tačiau visos likusios valstybės narės turėtų turėti dar tvirtesnę viziją apie sanglaudą. Mums reikia vieni kitiems, kad judėtume pirmin, kad um, užtikrintume tvaresnę, tvaresnį, labiau subalansuotą vystimasi visoje Europoje. Svarbu mums būti susitelkus šiuo nacionalizmo ir populistinių kalbų laikotarpiu. Ir jūs, jums teks e, rengtis labai svarbiam viešam renginiui, tai bus sanglaudos politikos forumas jį renks komisija, tačiau jūs taip pat aktyviai dalyvausite. Ir tai bus labai svarbus renginys, galvojant apie šią politiką po 2020 metų. Jūs apie tai nekalbėjote, tačiau tai yra labai svarbu miestams, regionams ir apskritai. Taigi gal galėtumėte papasakoti, kaip jūs konkrečiai įtrauksite parlamentą į šią sritį. Ir paskutinė mano pastaba susijusi su matomumu. Aš uh, Sutinku su jumis ir pirmininkė jau minėjo, kad mes šiandien šią temą aptarėme. Ar neturėtumėte pateikti labai konkrečių pasiūlymų, galbūt omnibus procese, pasiūlymų dėl tų galimybių, kurios suteikia pasiekti rezultatai gyventinant e, įvairius regioninius verslumo projektus, kaip suteikti galimybių lėšų gavėjams papasakoti tą gerąją istoriją, pristatyti rezultatus. Ir net ir po to, kai projektai bus baigti, svarbu, kad būtų pasakojama ši teigiama, ne populistinė, o faktais grindžiama istorija. Taigi pateikite konkrečių komunikavimo pasiūlymų. Manau, kad Malta per savo pirmininkavimo laikotarpį turi unikalių galimybių. Tai nekainuos daug pinigų, bet tai yra labai reikalinga. Ačiū, ponia Grėja, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. E, pritariu daugumai pastabų, kurias pateikė Lambertas. Pone Borg, norėčiau visų pirma padėkoti Jums už tai, kad kalbėjote apie migracijos klausimą, bendrąją prieglopščio sistemą. Akivaizdu, kad Jums tai yra prioritetas. Ir, žinoma, mes turime stengtis įveikti šios ryties problemas, įgyvendinami omnibus procedūrą migracijos politika turi būti vertinama kaip prioritetas ir sanglaudos politikos kontekste. Tu mane labai sudomino kai kurie kiti dalykai, kuriuos jūs pasakėte dėl sanglaudos politikos. E, apie skaidrumą jau kalbėjo Lambert, mūsų pirmininkė taip pat kėlė šį klausimą. Aš norėčiau kai ką pridurti. Aš manau, kad sunku didinti skaidrumą iš Briuselio, nes sanglaudos politika yra įgyvendinama vietos lygių regionuose. Ir man atrodo, kad trūksta valstybių narių įsipareigojimo, įskaitant ir mano valstybę narę. Atrodo, kad jos nenori kalbėti apie tai, kad kiekvienas regionas mūsų valstybėse narėse gauna naudos iš sanglaudos politikos. Ir yra daugybė tai įrodančių pavyzdžių. Atrodo, kad dabar išryškėjo renacionalizavimo tendencija ir sudaromas įspūdis, kad iš Briuselio nieko gero nesulauksime. Tačiau sanglaudos politika yra tas rytis, kur mes galime pateikti priešingų įrodymų, ne tik parodyti, bet ir įrodyti. Ir, bet čia, žinoma, reikia pačių valstybių narių valios. Taigi noriu paklausti, gal turite kokių nors minčių kaip būtų galima tokio pabudžio pasiūlymų mm, pateikti, diskutuojant apie sanglaudos politiką. Taip pat turiu Jums klausimą. Jūs sakėte, kad e, reikia diferencijuoto požiūrio į sanglaudos politiką. Visiškai pritariu tam, ką Jūs sakėte. Jūs taip pat sakėte, kad dabartinis požiūris yra per daug griežtas, sustabarėjęs. Ką Jūs turite galvoje? Naujoje naujajame finansavimo laikotarpėje mes numatėme keletą kategorijų, kurios parodo regionų skirtumus, leidžia labiau diferencijuoti regionus. Ir biudžetas yra sumažintas, todėl mes stengiame sutelkti dėmesį į tam tikrus prioritetus. Ir sutelkėme dėmesį į tuos regionus, kuriems tikrai reikia pagalbos ir paramos būtent ten bus sutelkti mūsų prioritetai. Norėčiau Jūsų paklausti, kur čia būtų galima numatyti daugiau lankstumo, nes nežinau, ar aš iki tiksliai supratau, ką Jūs turėjote galvoje. Taip pat žinome, kad birželio pabaigoje komisija rengia sanglaudos forumą. Ar taryba ir pirmininkaujantį valstybę pristatys savo požiūrį ir kalbės apie sanglaudos politiką. Šiandien aš skaičiau Europos parlamento parengtą dokumentą, kuriame buvo pasakyta, kad vyks ir neformalus ministrų susitikimas e, sanglaudos politikos klausimais. Jis turėtų vykti Liepos 9 dieną. E, tas tai nėra jūsų dokumentas, tai yra Europos parlamento dokumentas. Norėčiau paklausti jūsų, ar planuojate, ką nors šiuo klausimu. Ačiū dabar pona Tomač iš EKR frakcijos vardu. Ačiū. Kalbėsiu Kroatijos vardu. Ypač kalbėsiu apie Kurčių salą, iš kurios esu kilusi. Labai puikiai žinau, ką reiškia gyventi saloje todėl ir norėčiau akcentuoti Europos salų skaitmeninimo problemą. Įvairios e, priemonės čia tikrai mums praverstų ir norėčiau jūsų paklausti, kaip ketinate siekti, kad inovacijos ir skaitmeninimas realiai prasidėtų salose kad dėl to pagerėtų salų gyventojų gyvenimas. Ačiū toliau Aldė atstovas. Ačiū, ačiū, kad dalyvaujate šioje diskusijoje. Manau, ji yra labai svarbi, nes, kaip jūs sakėte, Europa e, pasiekė labai svarbu savo istorijos posūkio tašką. E, kolega jau minėjo Brexit, tai padarys poveikį sanglaudos politikai, turint galvoje tas lėšas, kur reikia, kurias reikia investuoti Europoje. Jūs taip pat jau minėjote, kad jums pirmininkaujant vyks didelė diskusija apie sanglaudos politikos ateitį. Kaip jūs valdysite šį procesą ir, kaip sakė ponia Krell, kaip jūs e, apibendrinsite diskusiją, turiu galvoje ir Sanglaudos politikos forumą birželio pabaigoje ir ministrų susitikimą Liepos 8-9 dieną. Kitas dalykas - migracija. Ar jūs e, ketinate aptarti ir tam tikras sąlygas, kurios būtų taikomos nuo 2020 metų? Turiu galvoje tam tikras investicijas, e, patalpas skirtas pabėgėliams turint galvoje, kad valstybės narės gaus mažiau lėšų, ar jūs ketinate teikti kokiu nors pasiūlymu šioje srityje? Ir dar vienas klausimas, kurį iš esmės jau uždavė vienas kolega. Kaip bus įtrauktas Europos parlamentas? Jeigu norite veiksmingai dirbti, reikia, kad e, prisidėtų visos trys institucijos. Ačiū. Thank you, Mr. Omarjee. Will you take the floor? Ačiū, panas Omaršiai. Pirmininkė, ačiū. Dėkoju, ponė Borgai, kad atvykote ir dalyvaujate diskusijoje. Jūs kalbėjote, minėjote labai bendro pabudžio klausimus, minėjote kontekstą, kuriame pirmininkaujate. Taip pat paminėjote ir konkretesnius dalykus susijusius su tanglaudos politika. Taip, kontekstas yra labai sudėtingas, jūs e, apie tai kalbėjote, minėjote migracijos klausimą kartu su Brexit, su ekonomikos krize. Dėl migrantų krizės ir migracijos ekonominių priežasčių. E, priminsiu keletą skaičių, kad mes suvoktume, su kokiais sunkumais susidurėme. 2005 metais, atsiprašau, 2100 metais mūsų Žemėje gyvens apie 13 milijardų žmonių. ES gyventojų skaičius bus maždaug 600 milijonų, bet 2100 metais Afrikos e, žemynė E, gyventojų skaičius padidės keturis kartus. Tai reiškia, kad e, jis padidės nuo maždaug 1 milijardo dabar iki 4,2 milijardų 2100 metais. Tokia realybė mūsų laukia. Ir nesu tikras, ar tie sprendimai, apie kuriuos mes šiandien kalbame, tikrai atitiks tos iššūkius, kurių, kurie mūsų laukia. Ir todėl ir kyla tas, todėl e, Europos vadovų taryba ir Europos komisija turi kelti tą svarbiausią klausimą, jį turi kelti ir mūsų parlamentas. Tai yra bendrijos politikos nuoseklumas. Nes nepasieksime jokio rezultato, jeigu e, viena vertus įgyvendinsime tokią politiką, kurią žlugdys kitos politikos, pavyzdžiui, aš turiu galvoje priekybos politiką. Uh, Kitas dalykas, e, kurį, kuris yra jūsų programoje ir kuriuo aš džiaugiuosi, mes jau apie tai turėjome progos pakalbėti, tai yra ES jūrinė dimensija ir kita šios ryties politika. Na, Europa yra labiausiai susiskaidęs žemynas palyginti su kitais, taip pat mes turime daugiausia jūros kelių, jūros vartų ir Žinoma, tai yra didelis privalumas, kalbant apie mokslinius tyrimus, inovacijas, vystimas ir augimą. Turiu galvoje vadinamąją mėlynąją ekonomiką. Ir mes iš jūsų pirmininkavimo tikimės e, darbo jūrų uostų politikos rytyje. Taip pat jūs žinote, kad e, Europos parlamentas turi didelių lūkesčių, kad e, bus pradėta renkti konkreti politika, konkrečios priemonės skirtos Europos saloms. Toliau sanglaudos politika. Prieš jums atvykstant į mūsų posėdį. E, vyko diskusija apie Europos struktūrinių investicijų fondą. Ir iš tos diskusijos paaiškėjo, kad šiuo metu yra kilęs didelis susirūpinimas dėl sanglaudos politikos ateities. Ir man atrodo, kad e, kuo praščiau sekasi Europai, tuo daugiau jai reikia sanglaudos. Ir kuo daugiau sunkumų, tuo daugiau reikia solidarumo. Ir aš manau, kad būtent Europos ministrų taryboje e, pritarė šiems principams. Ir norėčiau paklausti, ko ketina imtis Europos ministrų taryba, kad darytume pažangą sanglaudos srityje, kad mes neatsitrauktume, negryžtume į praeitį. Aš manau, kad uh, O aš bijau, kad e, dabar kaip tik gali prasidėti didysis e, istorinis e, atsitraukimas regioninėje politikoje. Ačiū. Dabar ponia Vana. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ministrė. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote, už tai, ką pasakėte. Taip pat ačiū, kad minite du pagrindinius regionės politikos tikslus, prioritetus, kurie, apie kuriuos iki šiol kalbama, kol kas jie nėra visiškai aiškus. Kalbėta apie e, e, SIF ir tikrai esame dėkingi už galimybę kalbėti apie sanglaudos politiką. E, du klausimai dėl trijų sričių. Vienas iš anksčiau e, kalbėjusių parlamento narių klausė apie vieną iš jūsų darbų prioritetą, tai yra migracija. E, jūs sieksite ieškoti atsako ne tik tai į humanitarnę krizę, bet ir migracijos krizę apskritai, siekdami reformuoti Dublino sistemą. Ponas von Miltenberg uh, kalbėjo apie tai, kalbėjo apie poreikį atsiverti, kad lėšos būtų naudojamos integracijos tikslais, kas yra omnibuso reglamento nuostatų sritis. Norėtumėm paklausti, ar turite specifinių iniciatyvų, kurios leistų perskirstyti lėšas ir e, ar valstybės narės pritarė tokioms iniciatyvoms. Iki šiol būta bandymų atverti lėšas ir per operatyvinės programas e, užtikrinti didesnį migrantų integravimą, tačiau kol kas valstybės narės negali pasidžiaugti dideliais pasiekimais Taigi e, reikia, kad ši politika taptų labiau matoma, taigi mane domina specifinės iniciatyvos. Ir antras klausimas susijęs su matomumu. Mūsų komitetas e, ieško būdų, kaip komunikuoti, kaip partnerystės principų įgyvendinti komunikavimo politiką nes e, sanglaudos politika turi labai ženklių pasiekimų leidžia įtraukti socialinę, socialinius partnerius, pilietinę visuomenę. Taigi noriu paklausti, ar jūs pritarėte tokiam komunikavimo būdui ir ar tai esif, esif nuostatos atspindėta. Uh, Ar čia taryba ketina patvirtinti kažkokias iniciatyvas? Ir trečias klausimas, atidžiai klausėmės jūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetų ir nieko neišgirdome apie breksitą. Galbūt kažko nenugirdau, tačiau juk 50 straipsnio nuostatos bus pradėtos įgyvendinti pirmininkaujant jums. Taigi galbūt šiek tiek galėtumėte detalizuoti. Ačiū. Labai ačiū, ponė Demato. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Ministrė, kadangi plenarinės sesijos metu ir, ir komitete būta daug pakeitimų, Italijos delegacija e, priklausanti penkių žvaigždučių judėjimui nesusilaukė palaikymo. Aš labai tikiuosi, kad jūs, kaip valstybė pirmininkaujančioji e, taryboje, prisidės prie to, kad e, būtų pakeistas tas požiūris. 23 straipsnio 16 dalis komisija turi peržiūrėti šios straipsnio taikymo nuostatas ir e, teikti pasiūlymus parlamentui ir tarybai. O paskui iš tų diskusijų e, turi e, gimti teisė, kurios pasiūlymas. Noriu paklausti, ar tai vyks jūsų pirmininkavimo metu. Dar e, trys norintys paklausti, ar yra daugiau. Ne. Taigi suteiksiu žodį trims kolegoms, pona Žumun. Ačiū. Gerbiamoji pirmininkė, mano pastabos ir klausimas bus labai trumpi. Ateinantis mėnesiai bus labai svarbus anglodos politikai ir jūs siekiate užtikrinti tą nuoseklumą. Čia labai svarbu eiti su paprastinimo keliu. E, jūs apie tai kalbėjote, bet čia vienas dalykas yra programos įgyvendinimas, siekiant, kad e, e, ne vienodai būtų traktuojami tie, kuriems sekasi geriausiai ir tie, kurie atsilieka. Uh, E, čia labai svarbu, pavyzdžiui, fondų valdymo prasme tą diferenciaciją daryti. Ir aš noriu paklausti, ar jūs savo pirmininkame metu sieksite tokią praktiką įtvirtinti ar numatote galimybės pasistumti į priekį šioje srityje? Ir antras klausimas, prioritetą skiriate jūrų politikai Prancūzijai. Tai aktualu Ir čia prasme norėčiau įsiaiškinti, ar ketinate per ateinančius mėnesius, konkrečiai balandį, parengti politinę de deklaraciją iššūkiams jūros politikos rytyje. Ačiū. Ačiū. Ponas Novakov, ačiū labai trumpai. Pirmiausia, labai džiugu, kad toks jaunas žmogus e, turi tokią didelę atsakomybę, tokį aukštą postą. Aš tikrai e, laikau už jūs e, kumščius, linkiu jums sėkmės. Džiugu, kad kalbate apie supaprastinimą. Aš norėčiau, kad jo būtų dar daugiau, bent jau, kad pasirodytų konkrečių iniciatyvų, kad būtų dirbama su papra, aukščiausio lygio darbo grupės lygmeniu, e, pasinaudojant Niderlandų praktiką. Niderlandai, priminsiu, patvirtino Amsterdamo paktą, taigi galbūt ir jūs galėtumėte patvirtinti kokį reikšmingą dokumentą, kurį būtų kviečiama užtikrinti didesnį supaprastinimą. E, kitas klausimas, kokia jūsų pozicija e, finansavimo atžvilgių. E, pavyzdžiui, pagal 2020 horizonto tikslus e, trūksta finansavimo kai kuriems projektams, taigi koks jūsų požiūris inovacijų atžvilgių? Ačiū. Ačiū. Ponas Maletič, prašau. Pone Maletič, tik. Dėkoju. Aš kitų prioritetų neaptarinėsiu, apsiribosiu sanglaudos politiką. Džiugu, kad jos rėmose jūs akcentavote ir 2014-2020 tikslų įgyvendinimą, nes mes, Europos parlamentas, e, esame parengę vieną rezoliuciją, rengame ir kitą dėl sanglaudos politikos įgyvendinimo spartos. Taigi norėčiau uh, paklausti, ar galėtumėt paminėti kokias specifines iniciatyvas, idėjas, kaip greičiau tuos tikslus įgyvendinti, kaip padėti valstybėms narėms nugalio, nugalėti tas kliūtis, kurios iškyla praktikoje. Ačiū. Ačiū ir paskutinis klausimas, ponas Buda. Ačiū, e, e, gerbiamoji pirmininkė. Dėkoju e, ministrui už tai, kad atvykote. Gera proga mums, jums perduoti mūsų nuogastavimus. Palinkėti, aišku, sėkmingo pirmininkavimo. Daug kalbėta apie sanglaudos politiką ir jums turbūt žinoma, kad mes valstybės narės siekiame supaprastinimo bei prieigos prie Europos e, fondų e, sanglaudos tikslais. Tuo pat metu mes norime kuo geresnio sanglaudos politikos matomumo. Esama daug puikių Europos fondų E, pasiekimų finansuotų iš atitinkamų fondų, kurie nematomi piliečių vien dėl to, kad mes nesugebame to žinios perduoti ar suformuoti teigiamo įvaizdžio apie save, kalbėti apie tai, kad ES dirba piliečių labui pavyzdžiui, migracijos srityje. Norėčiau akcentuoti Rumunijos patirtį. Manyčiau, kad tapome nesažiningos elgsenos aukomis ir nors mūsų sienos gerai apsaugotos, ne, ne, nesame priimami į Šengeno zoną nors darome viską, kad atitiktume jos reikalavimus, e, vis tiek e, mums nepavyksta, esame diskriminuojami. Taigi norėčiau, kad jūs išgirstumėte šią žinę ir ją perduotumėte, kad pavyzdžiui, ne. E, nediskriminuotų, nebūtų diskriminuojami mūsų keleiviai keliaujantis oro erdvę. Juk mes e, siekiame sukurti sąžiningas sąlygas visiems piliečiams, atsiprašau, visiems pabėgėliams, kurie atvyksta pas mus. Pavyzdžiui, kad jie šaltą žiemą nesušaltų, o vis dėlto pamirštame e, patį save, taip pat pamirštame ir uh, pamirštame tai, kad reikia dirbti, pavyzdžiui, su migrantų kilmės valstybėmis. Taigi akcentai neten sudėlioti. Dirbkime su imigrantais jų kilmės vietose. Labai ačiū. Dabar žodis ponui ministrui, prašau. Ačiū. Ačiū visiems už klausimus. Sažiningai pasakysiu, jog nesitikėjau tiek daug klausimų. E, atsakymams daug laiko neturiu, tačiau vis dėlto turėsime daugiau galimybių. Aš kaip ministras pirmininkausiu plenarinėse sesijose, taigi tikrai nekantriai laukiu galimybių susitikti ir plenarinių sesijų metu. Taip pat esu atsakingas ir už e, europinės lėšas jų panaudojimą Maltoje, dėl to atvykau čia. Dabar pradėkime atsakyti klausimus. Formalus ir neformalus ministrų susitikimai. E, for, e, organizuojami du ministrų susitikimai, jau turbūt patys esate pastebėję, kaip ir pirmininkaujant Slovakijai E, organizuojame bendrųjų reikalų tarybą balandžio 25-ąją, jis skirta sanglaudos politikai. Jos metu sieksime patvirtinti tarybos išvadas. Dirbsime su kolegomis, su valstybėmis narėmis, kad būtų parengtos geros išvados politika turėtų būti toleregiška, e, orientuota į e, didesnį skaidrumą, poreikį geriau informuoti piliečius. Rugsėjį arba spalį, tiksliau jau rugsėjį ar spalį susitikau su pirmininkė ir informavau ją, kad ketiname suorganizuoti ministrų susitikimą dalyvaujant komisijai bei parlamento atstovams. E, taigi tai bus galimybė e, pasikeisti informaciją, forumas, pasikeisti patirtimi. Jo tikslas E, kreiptis vieniems į kitus. E, šis forumas įvyks birželio pabaigoje, jo metu pasisakys ir mūsų ministras pirmininkas, be kita ko organizuota ir daugiau renginių. E, procesas yra gerai suplanuotas, esama tarpusavio ryšio tarp įvairių renginių. Aš esu įsitikinęs, kad esant dabartiniams aplinkybėms, esant dabartiniams iššūkiams, aš taip pat daug ką e, palankaus išgirdau ir iš jūsų pasisakymų dėl sanglaudos politikos aktualumo. Tai yra tikrai politika, kuri gali sumažinti e, atotrukį tarp regionų. Juk labai dažnai populistai pasinaudoja e, tomis e, e, tais regionais, kurie yra silpniausi, kurie jaučia, kad jų politikai juos pamiršo. Taigi politika leidžianti renkti konkrečius projektus turėtų ir toliau būti įgyvendinama, kad būtų galima sumažinti tą atotrukį. Mes e, ruošiame omnibus paketą ir komunikatą apie jį. Minėsime ESF e 60-metį. Tai dar vienas svarbus renginys. O kalbant apie omnibus pasiūlymą, tai būta e, klausimų, klausėte taip pat ir apie imigracijos keliamą iššūkį. E, aptarinėjame atitinkamus pasiūlymus šioje srityje. Taigi, kalbant apie migraciją, galiu tik tai iš pozityvios pusės atsakyti, bet nors atstovauju ES tarybai, e, esu pirmininkaujančios šalies atstovas, nepamirštu to, kad esu iš Maltos. Mūsų valstybė taip pat patyrė problemų, kai kartais būdavo gelbėjama jau e, tik tai tam tikrais e, fondais, kurie buvo vienkartiniai, bet tikrai tokie gelbėjimo projektai nieko nepasieks. Svarbu dirbti nuosekliai. Taigi visos valstybės turi sekti ir um, fiksuoti savo progresą, pažangą, įgyvendinant Dublino reglamentą ar um, kitus įsipareigojimus. E, štai 2015 susitikę Valetoje e, prisėmėme tam tikrų įsipareigojimų Afrikos žemynų atžvilgių, juk iš ten atvyksta daugiausia ekonominių migrantų, e, ketiname atlikti situacijos įvertinimą kad užtikrintume, kad visi įgyvendintų prisimtus įsipareigojimus be kita ko orientuosimės ir į vasarį vyksantį baleto susitikimą. Taigi ne tik tęsime tai, kas pradėta Bratislavoje, bet ir pradėsime aptarinėti migracijos išorinę dimensiją. Manytumėm, kad tai yra labai svarbu. Mes turime pademonstruoti uh, tą rimtą požiūrį E, kurį, e, kurį taikome pasienio apsaugos atžvilgiu. Tikrai negalime toleruoti, kad tūkstančių, tūkstančiai migrantų e, tokiomis riziką keliančiomis priemonėmis naudotųsi, kad gautų prieglopsti. Kitas dalykas - skaidrumas. Kontrolė bei valdymas tikrai pritariu, kad mums reikia pasirūpinti, kad išlaidos būtų tiksliau, būtų tikslingesnės. Kitas klausimas dėl salų. Malta yra ne tik valstybė narė, bet ir valstybė sala, archipelagas, Turime, bet aišku, Europa turi ir e, kitų salų, kurioms kyla problemų. Jūs kalbėjote apie konkrečią salą ir tai sanglaudos politika padaro dar reiksmingesnė, nes salose būtent pasimato, koks koks svarbus yra, pavyzdžiui, transportas, junglumas, tinklai. Čia labai svarbu, aišku, plėtoti ir skaitmeninę darbo atvarkę. Esu įsitikinęs, kad valstybės narės planuodamos per e, savo veiklą ir aptardamos kartu su komisija šios klausimus atsižvelgia į šiuos elementus Aš esu įsitikinęs, kad visos valstybės tokia planavimo veikla užsima. Bet kalbant apie laikotarpį po 2020-ųjų ir apie tam tikrą toleregiškumą, tai mes kaip europinio ligmens teisėkuros institucija turėtumėm būti tikrai toleregiški ir e, parlamentas, taryba, komisija turi užbėgti už akių tiems iššūkiams iššūkiams, kurie gali kilti mūsų žemynui po 2020-ųjų. Taigi, negalime leisti, kad susidarytų situacija, kuomet prioritetus reiks priderinti prie krizių ir ieškoti būdų, kaip lėšas mobilizuoti. Tai yra nuolatinis toks iššūkis, tačiau mes turime užbėgti už akių tam, kas vyksta, žiūrėti jau į tai, kas vyks po 2020-ųjų. Taigi mums svarbu turėti toleregišką politiką, kuri įvertintų būsimus iššūkius padarysime viską, kad mūsų susitikimai, posėdžiai, e, ar tai būtų formalūs ar neformalūs ministrų susitikimai ar kitokie susitikimai, leistų pasiekti mums visiems aktualių rezultatų, pasiekti sanglaudos, nes turėdami paketą mes galėsime jau apie tai galvoti konkrečiau. O kalbant apie tuos iššūkius, apie kuriuos klausėte, tai turime išnaudoti pačios politikos potencialą. Klausėte apie e, tai, kad kodėl neužsiminiau apie, apie breksitą, bet čia tarybos pozicija yra aiški. Laukiame oficialaus pranešimo ir tikrai hipotezių nekomentuosiu kol kas. Bet taip, tai yra iššūkis mums visiems. Bet taryba yra vieninga, visos 27 valstybės puikiai supranta, kad mūsų laukia sudėtingi laikai, tačiau turime galimybės dar labiau susivienyti suvokiant, kad e, situacija neeilinė. Juk Romoje minėsime šio europinio projekto 60-asias metinės. Aš tikiu, kad e, neformali e, bendrų reikalų taryboje įvyksanti Maltoje aukščiausio lygio susitikimas vasario 3 atneš apčiopiamų rezultatų tik tai tuo atveju, jeigu mes kaip taryba į Romą važiuosime jau turėdami aiškę žinę, žinodami, ko norime pasiekti per ateinančius metus. Dažnai kalbame apie iššūkius, tačiau pasidžiaukime tuo, kad apie 60 metų šis kontinentas gyvena tai, taikiai daugelie Europos e, regionų gyvenimo lygis ženkliai išaugo, žmonės gyvena geriau, taigi nepamirškime tų pasiekimų, džiaukimės jais. E, taip pat reikia pasakyti, kad e, nors, kaip sakė kolega, aš esu jaunas, vis dėlto dabartiniam jaunam žmogui dažnai kai kurie dalykai yra savaime suprantami. Tačiau e, tai nereiškia, kad turime nuleisti rankas, turime saugoti tai, kas pasiekta. Pavyzdžiui, bendra valiuta, kuri atneša tiek daug naudos. Taigi bendrosios pastangos per ateinančias dienas turėtų e, leisti mums suvokti, kokios Europos norime ateityje. tikrai nenorime, kad daugiau um, valstybių pasitrauktų iš mūsų bloko. Taip pat gavau ir daugiau klausimų. Kalbėjote apie jūrų sektorių, taip. Čia esama didelio potencialo, kurį būtų galima iš, išnaudoti. Šiesme kaip vakarų uh, jūrų baseino strategija bus patvirtinama, patvirtinta, tuomet dirbsime jos pagrindu, ieškosime mėlynojo augimo galimybių. Šiame sektoriuje formuojasi atitinkama politika. Dažnai kalbame apie savo vandenynus, jūras ir jų potencialą. Tačiau Apie tai prakalbame dažnai tada, kai vyksta tragedija. Bet mūsų jūrų sektorius turi didelį inovacijų potencialą. Apie tai reikia kalbėti, kalbant apie fondų skirimą. Moksliniai tyrimai, inovacijos, e, e, galimybės kurti darbo vietas yra tikrai tarptų potencialių šio sektoriaus privalumų. Taigi esu įsitikinęs, kad turėsime galimybių su e, visais jumis aptarti šiuos klausimus, aptarti juos konkrečiau, kalbant apie Maltos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetus visuose sektoriuose. Taip pat gavau klausimą apie inovacijas, jas minėjau ir anksčiau. Esu įsitikinęs, kad mm, iš tiesų Čia mums kyla iššūkių, tačiau augant mūsų ūkiui atsiranda naujų e, darbo vietų poreikis. Bet tai sąlygoja E, poreikį būti inovatyviems, nes e, kiti regionai kelia mums, e, daro mums konkurencinį spaudimą, turime iššūkių, taigi pasirūpinkime tuo, kad turėtumėm daugiau finansinių priemonių padėti tiems, kas teikia gerus produktų, projektų, projektus O kalbant apie 2014-2020 strategiją ir pateikta kritika dėl, proje, e, dėl tikslų neįgyvendinimo, tai čia reikėtų suvokti, kad e, kyla mums vis naujų iššūkių E, atsiranda tam tikros eksante sąlygos ar poreikis parengti strategijas, tenkinti kriterijus, tačiau įsipareigojimo ligmuo. Kol kas, aišku, dar neturime informacijos iš visų 28 valstybių, tačiau taip, e, tikrai esame atsilikimo, kai kurie skaičiai E, kalba, kad apie tai, kad valstybės narės daro tai, kas nuo jų priklauso, aš suprantu, kad e, kartais, jeigu vienoje srityje nepadirbėjama, tai galime prarasti pagreitį, galime tiesiog iš akių pamesti tą tikslą. Mes, kaip pirmininkaujančioji šalis, nors ir turime tam tikrų apribojimų, ketiname, ketiname orientuotis į, į šiuos dalykus ir, ir jeigu bus kažkokių tai vėlavimų arba jeigu jų buvo, tai šanalizuosime jų priežastis arba jeigu tam tikri procesai buvo laikinai sustabdyti, tai vėlgi nors reikia dirbti pagal nusistovėjusias taisyklės, vis dėlto bandysime ieškoti išeičių. O kai dėl matomumo, tai mes kaip taryba turėsime galimybių dirbti kartu, žvelgti į priekį, e, matomumui didinti ir didinti mūsų e, kaip sąjungos matomumą. Čia galime dirbti ir su kitomis institucijomis E, kai, kai buvau jaunesnis, galėjau, dirbau e, vietos savivaldybėje, buvau meras. Ir dažnai atvykdavau į regionų komitetą, organizuodavome dialogus miestuose ir miesteliuose, regionuose, aiškindami apie tam tikrų projektų rengimo eigą, kad žmonės ne viską suvoktų kaip kaip jiems pateikta, kad suvoktų, kad ir darbo reikia įdėti. Taigi mes kaip, kaip komanda turime dirbti kartu ir aš esu įsitikinęs, kad mes sugebėsime tai padaryti. Atsiprašau, kad galbūt ne viską, ne viską atsakiau, tačiau e, ir plenarinių sesijų Strasbūrė ir Bruselėje metu dalyvausiu posėdžiuose, galėsime susitikti ir individualiai, jeigu norėtumėte tas diskusijas tęsti. Ačiū. Mister. Ačiū, ministrė. Ačiū už patiktus atsakymus į beveik visus patiktus klausimus. Aš turiu Jūs patikinti, kad mūsų komitetas yra plataus užmojo komitetas, mūsų siekiai yra dideli. Mes daug dirbame prie e, sanglaudos politikos, jau dirbame ir prie būsimos sanglaudos politikos, dirbame prie supaprastinimo, mes tikriname komisijos vykdomą veiklą. Ir rytoj mes tęsime diskusijas apie sanglaudos politikos įgyvendinimą su regio generalinio direktoratu direktoriumi. Mes esame aktyvus partneris jūsų visose organizuojamuose renginiuose. Tiek neformalus ministrų sutikimas, tiek e, sanglaudos forumas, tiek kitos iniciatyvos, kurias planuojate, mes juose dalyvausime. Taigi šiame komitete turite daug rėmėjų dėl jūsų planų sanglaudos politikoje jums pirmininkaujant ir visų mūsų komiteto narių vardu linkiu Jums sėkmingo pirmininkavimo. Tikiuosi, kad Jūs galėsite sukurti labai matomą politiką, mums padedant dėkoju dar kartą, dėkoju ponios ir ponai. Posėdis baigtas, susitiksime rytoj 9 val. ryte.